Ačiū pirmininkė. Paprašyčiau jūsų dėmesio dėl e, stabilizacijos ir asociacijos e, sutarties tarp ES ir Kosovo. E, dėl, jis yra labai svarbus Kosovo piliečiams, nes tai yra paskutinė Balkanų šalis, su kuria dabar bus pasirašomas stabilizacijos ir asociacijos susitarimas ir tai yra labai svarbus ES ir Kosovo ryšiams pirmą kartą. Tai reiškia, kad bus sustiprintas politinis dialogas, politiniai santykiai, tai reiškia, kad bus pagerinti prekybos ryšiai ir Kosovas E, turės geresnės galimybės dalyvauti ES rinkoje, pavyzdžiui, dėl vyno ir dėl kitų dalykų. Tai taip pat reiškia ir geresnius standartus ES dėl vartotojų apsaugos, nes tai yra naudinga Kosovos piliečiams. Taip pat bus sustiprintas bendradarbiavimas, jeigu tai būtų galima pasakyti, tarp Europos parlamento ir Kosovo asamblėjas, nes du kartus per metus E, dirbs e, stabilizacijai dirbs e, Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimo komitetas, kuris rinksis du kartus per metus. Ir bus dirbama su parlamentu ir šiuo komitetu Tai yra e, gera žinia Kosovo, pilie, Kosovo piliečiams, nes tai yra svarbus e, žingsnis link Kosovo stojimo į Europos Sąjungą ir derinant, rengiant savo teisyną, kad būtų pasiekta pažangos. E, mes dabar diskutuojame, kalbame apie šį dokumentą ir netrukus bus balsuojama plenarinėje sesijoje, tikimasi, kad netrukus įsigalio šis dokumentas. Kitas žingsnis bus vizų liberalizavimas ir tikėkime, kad iki metų pabaigos bus tai padaryta. Kosovas dar turi gyvendinti tam tikrus kriterijus, tam tikras sąlygas, bet tai bus kitas teigiamas dalykas Kosovo piliečiams. Tokiais sunkiais laikais bus suteikta viltis ir bus pasakyta, kad ES nori, jog Kosovas taptų ES sudėdamoji dalis, o stabilizacijos ir asociacijos susitarimas yra vienas iš svarbiausių žingsnių ir tai yra geras signalas judant pirmin. Tikiuosi, kad jūs visi pritarsite tam, nepaisant to, ar jūsų šalis yra pripažinusi Kosovą ar ne, bet labai svarbi viso Europos parlamento parama dėl šio dokumento, ne tik e, užsienio reikalų komiteto parama, mes dėl šio dokumento balsuosime po kelių savaičių, o po to bus balsavimas plenarinėje sesijoje. Ačiū. Ačiū pirmininkė, kaip EPP frakcijos šešėlinis pranešėjas Kosovo klausimu, norėčiau pasidžiaugti tuo, kad stabilizacijos ir asociacijos sutartis su Kosovu tuoj bus e, pasirašyta, taps realybė. Ši sutartis yra kertinis akmuo, sutvirtinant santykius su Kosovu, atvers didelį e, tos valstybės ekonominį potencialą, patenkant į ES rinkas. Dabar e, tas, ta prieiga gerokai pagerės. Sutartis pakartoja, kad Kosovo ateitis yra europietiška. Mes galime pasakyti, kad integracijos procesai e, neturi būti vertinami kaip savaime suprantami, jie turi būti lydimi politinės valios ir tvirtos politinės realybės Dabar mes siekiame, kad būtų įgyvendinti svarbus politiniai susitarimai. E, aš kaip e, e, šešėlinis pranešėjas žinau, kad parlamento pranešėja Lunaček lankydamasi Kosove stengiasi akcentuoti aktyvesnė kova su korupcija, tai yra absoliučiai būtina. Korupcija yra visa greunanti Kosovo, demokrat, Kosovo demokratinės raidos kliūtis Ir taip pat mes sutartyje kalbame apie e, sutartį, kuri galbūt nėra labai populiari tarp mūsų rinkėjų, bet ji yra būtina santykių su kaiminėmis valstybėmis realizavimui ir e, ilgalaikiam regiono stabilumui. Turiu e, galvoje tai, apie ką jau daug metų kalba skirtingos Kosovo vyriausybės ir opozicinės partijos. Mes e, suprantame, kad pirmiausia reikia tvirtos politinės valios ir ji turi būti pademonstruota kuo greičiau. Ačiū. Ačiū. Norėčiau paprašyti trijų kalbėsiančių kolegų laikytis nustatyto limito. Kolega Panzeri. Ačiū manyčiau, kad būtų galima pasakyti, jog iš tikrųjų pasiekta pažanga, kalbant apie mūsų santykius su šia šalimi. Ypač norėčiau pabrėžti e, stabilizacijos ir asociacijos susitarimo svarbą, kuris buvo pasirašytas tarp Kosovo ir ES spalio mėnesį, nes Kosovas žengia keliu link europinės ateities. Norėčiau pabrėžti tai, kad labai svarbus darbas rūmose ir ter, tribunoluose, kai kalbame apie santykius su kaimininė šalimi, turime įveikti daug iššūkių, svarbios, svarbu įveikti problemą šalies viduje, reikėtų paminėti ekonomikos, ekonomiką dėl šio susitarimo tarp Kosovo ir Europos Sąjungos, tai labai svarbus Kosovo dalyvavimas Europos Sąjungoje, ypač siekiant ir toliau skatinti Kosovo pažangą. Ačiū. Ačiū, ponia Pancerė. Turiu ponas Nart, vieną minutę jums. Rusija teigia, kad Kosovo pripažinimas reikštų Pandoros skrynios atvėrimą ir ši skrynė bus atverta, o iš tikrųjų tai dvi. Viena yra susijusi su etniniu valymu, e, kurią e, tai atlieka serbai Kosove. Ir galvoju, ar turint galvoje ir Helsingio susitarimą dėl sienų, kaip pasmerksime situaciją Osetijoje ir kitose vietose, kurias kontroliuoja Rusija, mums reikėtų pagalvoti, ką, ką darome, kur, kokia mūsų pozicija. Ačiū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 but dialogue between Pristina and Belgrade too. And with that, regional cooperation in the Western Balkans will be significantly upgraded and security breaches and risk decreased. Thank you. Turėtų pagerėti saugumo situacija ir sumažėti rizika. Ich äh, würde gern mitteilen. Ačiū noriu Jums pranešti, kad äh, pakeitimo teikimo terminas baigės lapkričio 20 dieną. pakeitimų svarstymas INTA komitete prasidės jau lapkričio 19. Mes ketime tą daryti gruodžio 7 dieną, tam, kad 14 gruodžio galėtume balsuoti. Tikiuosi, tokiam tvarkarašiui neprieštarausite ir galėsime jį patvirtinti. Dabar pereikime prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra diskusija su Vokietijos užsienio reikalų ministru Franku Valteriu Steinmeieriu kuris pas mus atvyko iš užsienio reikalų ministrų tarybos, kuri ką tik baigė savo posėdį, galbūt jis galės mums daugiau informacijos pateikti apie įvykius Paryžiuje, prieš tai pagerbėme aukas tylos minute, taip pat diskusijos, kurios vyksta dėl Sirijos ir Ukrainos mums labai rūpi, ypač turint omenyje, kad Vokietija perima pirmininkavimą ESBO ir tai yra susijęs su antraja tema, taigi Frankui Valteriai dabar steiksime žodį. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti ne tik už nuoširdų ir draugišką kvietimą, atvykau pas jūs labai mielai. Čia taip pat noriu padėkoti ir už dialogą, kuris vyksta su visais komiteto nariais ir už jūsų komiteto pareikštą paramą tokiais svarbiais klausimais kaip rytų partnerystė, e, kurios sulaukime iš jūsų per pastaruosius mėnesius. Taip pat e, būtinai turiu paminėti tą užduotį, kurią savo prisijėmėm savo peč, pečių šio komiteto nariai dėl e, politinės aklavietės Albanijoje, iš kurios nebūtų rastas išėjimas jeigu kai kurie jūsų komiteto nariai nebūtų į šią šalį nuvykę. Aš e, atvykau sustikti su jumis e, ypatingą dieną, kuri pažymėta savaitgalio Paryžiaus katastrofos ženklų. Aš pats e, išpolių dienomis buvau Paryžioje, buvau futbolo stadione, nes mes norėjome padėkoti e, savo savanoriams e, prancūzams ir pakvietėme juos e, į futbolo rungtynės tarp Vokietijos ir Prancūzijos ir jie dar kartą įstikto savo akimis, kad pasaulis tiesiog yra sudraskytas tragiškų įvykių ir turiu omenyje tuos savanorius ir padėjus, kurie padėjo e, ieškoti lėktuvo katastrofo Alpėse aukų. E, tačiau dabar mums reikia dar daugiau savanorių ir padėjėjų Paryžiaus katastrofos akivaizdoje mes, aišku, pagerbėme aukas tylos minutę, tačiau po šių išpolių kyla ir kitų klausimų susijusių su tuo, kokias mes išvadas padarysime. Manau, kad e, svarbiausias dalykas, atsakant į žiniasklaidos klausimus apie ginklus ir kareivių skaičių, kurie bus kažkur pasiusti, pirmiausiai turime pasakyti, kad uh, Pirmiausiai šie įvykiai verčia mums, mus parodyti, pademonstruoti atjautą ir e, tikrai negalime pereiti prie įprastų klausimų svarstymo. Tačiau taip pat turime pripažinti, kad neturime iškių receptų, kaip elgtis, kovoti su teroristais ir po Paryžiaus įvykių kad atsakymų į minėtus klausimus paieška tapo dar sudėtingesnė. Manau, kad Vokietijos vyriausybė ir toliau dės e, aktyves pastangas e, kovojant su islamo valstybe ir e, tikrai ne visos valstybės e, elgesi vienodai kovodamos su islamo valstybė, nemažai šalių pasiūlė savo karinę paramą, Vokietija tuo tarpu oro atakose nedalyvaus, Vokietijos indėlis bus sausumos pajėgų apmokymas, sausumos pajėgų, kurios kovoja su uh, Islamo valstybė, tai yra pešmergai, kurdų kovotojai Irako šiaurėje. Ir mes teiksime jiems atitinkamą techninę paramą, nepaisant to, kad Vokietijos visuomenė E, šį sprendimą vertina pakankamai kritiškai, tačiau mes e, tieksime pašmergo kovotojams atitinkamų ginklų, kurios naudodami jie galės ne tik atlaikyti polimą, tačiau ir atkovoti tam tikras teritorijas, tą jau pademonstravo per pastarąsias savaitės, taigi mes ir toliau laikysime tokios savo pozicijos ir mes e, palaikome ryšius su pešmergu atstovais nuolat gauname iš jų informaciją apie tai, kokių ginklų jiems reikia arba kokios papildomos įrangos. Aš tą sakau, nes visi puikiai suvokia, kad reikia tęsti karinę kovą su islamo valstybė, tačiau mes taip pat suvokiame, kad problemos, terorizmo problemos neįspręsime vien karinėmis priemonėmis. Todėl rengiantis antrojo klausimo svarstymui, kuris šiandien yra, tiksliau buvo svarstytas ministrų taryboje. Tai yra Sirijos klausimas ir e, būdai Sirijos konfliktą išspręsti, rengiantis e, politiniam sprendimui. Tie, kurie pažįsta, yra susipažinę su įvykiais artimuosiuose rytuose, o tokių tarp jūsų yra daug, puikiai suvokia, kad e, dabar džiaugtis nėra kuo, nėra jokio pagrindo džiaugsmui. Turint tai omenyje, aš manau, kad prieš dvi savaitės ir praėjusiu šeštadienį vykę pokalbiai Vienoje atnešė tikrai nelauktų rezultatų nelauktų vien dėl to, kad pirmą kartą mums pavyko prie vieno stalo susodinti visas svarbės grupės ir šalis, jeigu kas nors prieš pusantro mėnesio man būtų pasakę, kad JAV ir Rusijos atstovai kalbėsis dėl Sirijos prie vieno stalo, būčiau tuo nepatikėjęs, dar prieš tris savaitės taip pat būčiau netikėjęs, kad prie to paties stalo tą pačią dieną, tą pačią temą taip pat dėrėsis ir Irano bei Saudo Arabijos atstovai. Ir vien jau tas faktas yra e, vertas teigiamo įvertinimo, tai buvo didelis žingsnis į priekį ir tas apvalusis stalas e, turėtų tapti nuolatiniu ir prie jo turėtų nuolat sėdėti minėtų šalių atstovai, prieš dvi savaitės mes e, paskelbėme principinę deklaraciją, pagal kurią mes neleisime pažeisti Sirijos teritorinio vientisumą, neleisime šalies padalinti į atskirus vienetus. Ir mes sieksime, kad e, ateities Sirija būtų tokia, kurioje etninės ir religinės grupės galėtų draugiškai e, gyventi tarpusavį, o ne tik šalia viena kitos. Ir jūs galbūt palaikysite man tokį teiginį utopinį, tačiau dalyvaujant Irano ir Rusijos atstovams, mums pavyko susitarti dėl tam tikro proceso, kuris būtų grindžiamas šiais principais, pirmiausiai užtikrinant paliaubas, antra, sudarant perinamą laikotarpį vyriausybę ir trečia, suformuojant, parengiant naują Sirijos konstituciją ir galiausiai ketvirtą surengiant rinkimus. Praėjusiu šeštadienį mes susitarėme dėl šių keturių tikslų ir nustatėme jų pasiekimo įgyvendinimo terminus, tvarkaraštį, o tai turėtų reikšti, kad rengiantis e, ugnies nutraukimui dar gruodžio mėnesio eigoje turėtų susėsti prie vieno stalo pozicijos ir valdančio režimo atstovai tam, kad galėtų atskirai susitarti dėl ugnies nutraukimo ir tam, kad e, jie kovodami tarpusavyje neįgmotų jėgų kovai su Islamo valstybė. Ir per pusę metų, per šešis mėnesius nuo šios dienos turėtų būti susitarta dėl perinamo laikotarpio vyriausybės sudėties ir po to per 18 mėnesių turėtų būti surinkti rinkimai. Visi klausimai, koks likimas laukia Asado Iš e, šį klausimą nebuvo pateiktas atsakymas bendrase dokumentuose, akivaizdu, kad e, vienos jėgos, kurios sėdėjo prie to stalo, palaiko Asadą, o kitos įsivaizduoja Sirijos ateitį tik be Asado ir šiuo metu tikrai šio klausimo išspręsti negalime. Svarbu, kad dabar prasidėjo politinis procesas ir greitų laikų bus sudarytos sąlygos nutraukti ugnį europiečių ES vertinimu noriu tik pridurti, kad svarbu ne tik Europos ir ES dalyvavimas šiuose darybose, šiuo svarbu ir tai, kad mūsų pageidavimu e, tolesnis politinis procesas bus globojamas jungtinių tautų, vyks jungtinių tautų kontekste ir praėjusį šeštadienį dėl to ir buvo sutarta, tikiuosi, kad ir toliau judėsime į priekį, nes jeigu padėtis Sirijoje aprimtų, jeigu bent jau atsirastų politinės, politinės, politinio problemos sprendimo e, viltis, tai galėtų mums padėti veiksmingiau kovoti su Islamo valstybe ir Elnusra. Dar vienas aspektas, kurį norėčiau trumpai paminėti, susijęs su Ukraina. Dėl padėties Ukrainoje mes neturime jokios priežasties džiaugtis. Ir viskai nieko nenoriu gražinti, ypač turint omenyje, kad Minsko sustarimo gyvendinimas smarkiai atsilieka nuo tvarkaraščio patvirtinto ir nuolat pažydinėjimas yra paliaubos per pastarąsias dienas. Tokių paliaubų nutraukimo atveju pasitaikė ypač daug ir nuo, nepaisant to, kad nuo rugsėjo paliaubų buvo didžiaja dalimi laikomasi. Vis tik tai mano manimu mes ir toliau turime dalyvauti šiame procese, ypač turint omenyje, kad anksčiau nebuvo tokiu atveju, kad paliaubų būtų laikomasi 12 savaičių ir po paskutinio susitikimo pagal Normandijos formatą, kuris vyko Berlyne, mes susiturėme, kad bus atitraukta taip pat ir sunkioji ginkluotė. Pagal tą patį pavyzdį, kaip ir anksčiau lengvoji ginkluotė buvo atitraukta, taip pat turėtų būti išminuojamos e, fronto linijos tam, kad žmonės galėtų judėti Ukrainos viduje, bus galima statyti sugriautą infrastruktūrą, todėl minų pašalinimas yra labai svarbus darbas. Taip pat, kalbant apie humanitarnės pagalbos teikimą ir tą aplinkybę, kad tik tarptautinis raudonasis kryžius ir dar kelios humanitarės pagalbos organizacijos gali veikti Ukrainoje, tai labai sunku šią pagalbą teikti, taip pat apsikeitimo be laisvės procesas vyksta labai lietai, turint omenyje, kad be laisvė yra daugiau nei tūkstantis um, abiejose pusėse, ypač rytų Ukrainoje, yra laikomi būsiuose kalėjimuose apsikeičiama galbūt tik 20-25 be laisvės kokia yra Rusijos pozicija, koks Rusijos elgesys Rusija šį konfliktą sukėlė ir pakankamai ilgą laiką trukdė judėti į priekį, nebuvo pasistumėta nei milimetrų į priekį. Pastarėjai sustikimai Paryžiuje ir Berlyne buvo konstruktyvesni. Tai susiję taip pat ir su to, kad pasikeitė būtų Rusijos prioritetai šiek tiek nes Rusija daugiau dėmesio skiria savo kariniam aktyvumui Sirijoje ir daugiau reikšmės teikia konfliktui Sirijoje, todėl mažiau dėmesio lieka konfliktui Ukrainoje iš Rusijos pusėje, nesvarbu, kokias būtų tokio elgesio pasikeitimo priežastis pastarės sustikimas Rusija dėl Ukrainos buvo konstruktyvesni ir būtent dėl to separatistai nukėlė savivaldos rinkimų numatytą datą, jeigu tai nebūtų buvę padaryta, Minsko procesas praktiškai būtų tapęs jo gyvendėjimas visiškai nekontroliuojamu. Mes atrodėsime pastangas, kad tas procesas judėtų į priekį, aišku, savaime niekas nevyksta, nes uh, tik tai susitikus Normandijos formatu galima ko nors pasiekti, todėl mūsų laukia dar labai daug darbo, reikės daug pastangų įdėti į šį procesą. ES dabar turi apsispręsti dėl sankcijų. Diskusija dėl to dar neprasidėjo. Žinoma, priklausys nuo to, kaip bus įgyvendinami Minsko susitarimai, todėl mes ir turėtume sėti sprendimus dėl sankcijų su Minsko susitarimu laikymusi. Kitas etapas yra rinkimų organizavimas ir, žinoma, pasienio kontrolės perdavimas Ukrainos pasienio apsaugos pareigūnams. Dar paskutinis trumpas pastebėjimas. Žinote, kad ypač stebint ir vertinant įvykius rytų Ukrainoje, ESBO atliko labai svarbu vaidmenį per pastarosius mėnesius Šveicarija pirmininkaudama ESBO labai daug dėjo pastangų pasinaudodama ESBO turimomis galimybėmis ir šiuo metu pirmininkavo Serbija. mes po tam tikrų svarstymų priėmėme sprendimą nuo kitų metų pradžios perimti pirmininkavimą ESBO. Po to, kai pasibaigs Serbijos kadencija, turint omenyje, kad situacija iš tiesų yra labai sudėtinga ir turint omenyje, kad Ukrainos konfliktas atsispindi taip pat ir ESBO vadovaujamos struktūros, tačiau jeigu mes norime šią organizaciją išlaikyti kaip po vieną iš nedaugelio organizacijų, kuri e, gali, kuri išliko po konfliktų Gruzijoje, Padniestrėje ir šitai išliko po e, šalto karo pabaigos, tai manau, kad mes turime uh, tiek laiko, tiek pastangų skirti esbo veiklos atgaivinimui, nepasant tam tikrų abejonių, kurios buvo pareikštos Vokietijoje, mes vis tik tai rengiamės perimti pirmininkavimą ESBO ir galite būti tikri, kad mes skirsime dėmesio ne tik tarpininkavimui, sprendžiant Ukrainos konfliktą, tačiau taip pat ir žmogaus teisų demokratijos stiprinimo antisemitizmo klausimams skirsime atitinkamai dėmesio. Tiek buvo mano įžangos ir nekantrai laukiu diskusijos. Labai ačiū. Aš vieną klausimą pats noriu užduoti, po to kitiems leisiu kalbėti. Aš visiems siūlau, e, tai yra koordinatoriams siūlau steigti po dvi minutės, o kitiems po vieną minutę ir prašau visų su šiuo pasiūlymu sutikti, norint, kad bent jau dauguma užsiregistravusių galėtų pasisakyti. Man vienintelis klausimas yra susijęs su padėtimi Sirijoje. Buvo pristatytas tas šešerių ir 18 mėnesių laikotarpis, siekiant normalizuoti padėtį Sirijoje. Tai Ar tai reiškia, kad jau e, dabar e, esame pasirinkimą imtis bendrų veiksmų prieš Islamo valstybę, ar viskas priklausys nuo to, kaip pasibaigs e, tas 18 mėnesių procesas, ponai priedai žodis. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas ministrė. Mes laukiame jūsų svarbaus apsilankimo, kad galėtume aptarti užsienio politiką. Tuo pat metu mes matėme penktadienio išpolius Paryžyje Ir dabar e, mūsų susitikimas e, bus to nulemtas, be, aiškio, be abejo, mes turime išlikti solidarų su savo draugais Prancūzijoje, kaip ir su kitomis e, Europos valstybėmis, kurių piliečiai nukentėjo, tai ir belgai, ir italai, ir rumunai, ir kiti. Jie žuvo per tuos baisius iššūkius. Aš manau, kad solidarumas negali apsiriboti tik tai deklaracijomis Man atrodo, kad Lisabono sutartyje numatytasis 222 straipsnis, kuriame kalbame apie Europos solidarumą, turėtų būti panaudotas. Trumpai priminsiu, kas ten parašyta. Ten sakoma, kad jeigu vienai valstybei nariai iškyla teroristinio išpolio grėsmė, ES turi panaudoti visas turimas priemonės, įskaitant ir karinės priemonės, kad užkirstų kelią teroristiniai grėsmiai ir apsaugotų demokratinės institucijas bei valstybės nepriklausomybė. Aš norėčiau sužinoti, kokia jūsų nuomonė to požiūriu, kokia būtų 222 straipsnio panaudojimo galimybė ar naudingumas. Jame yra kalba apie solidarumą. Antras dalykas. Klausimas dėl konflikto Ukrainoje, apie kurį jūs taip pat kalbėjote, ir apie sankcijų panaikinimą. Aš norėčiau sužinoti, kokia jūsų nuomonė dėl sankcijų panaikinimo prieš E, Rusijos pasitraukimą iš Krymo. Ar mūsų nuomonė tai atrodo yra protinga? Ar e, sankcijas galima panaikinti prieš Rusijai pasitraukiant iš Krymo? Ar galėsime apie tai kalbėti su savo piliečiais? Ar galėsim priešiems paaiškinti tokį veiksmą? E, Ačiū, papirmininkė ministrė Štain, Štainmaierį savo frakcijos vardu. Pirmiausiai norėčiau Jums padėkoti už dedamas pastangas kartu su daugeliu kitų, e, įskaitant vyriausiai galiotinę Federiką Mogherini. Mes turintumėje pirmąją jos sėkmę po sustarimo su Iranu. Jūs toliau be visų kitų papildomų pastangų ieškote diplomatiniais keliais problemų sprendimo, šiuo atveju Sirijos problemos. Padėkoju už Jūsų pastangas kartu su Prancūzijos užsienio reikalų ministru suorganizuoti sustikimus Paryžioje ir Berlyne. Žinome, kad Rusija pradėjo šiuo metu elgtis konstruktyviau Tų pastangų žinoma nepakanka, tačiau tai taip pat patvirtina toks elgesio pasikeitimas, kad diplomatinėmis priemonėmis galima pasiekti pažangos, to tarpu kitomis priemonėmis to negalima padaryti. Aš jau nekalbu apie karinės priemonės sankcijos, kurios yra Rusijai šiuo metu taikomas. Mano frakcijos nuomonė gali būti panaikintos tik tai tuo atveju, jeigu bus pasiekta rimtos pažangos įgyvendinant Minsko susitarimą. Mes nesavališkai tos sankcijų, tas sankcijas pasirinkome, todėl negalime savališkai jų ir atsisakyti. Tam reikia labai aiškių sąlygų. Kuo prognozuojamesnis šis procesas taps, tuo geriau bus visiems, taigi galbūt galėtumėte mums apie tai šiek tiek daugiau informacijos suteikti. Dar du sakiniai. Na gerai, vienas sakinys, nepriklausomai nuo sankcijų panaikinimo, prašau jūsų pagalvoti, kiek mes galėtume prisidėti prie tų juodų sąrašų panaikinimo abiejų konfliktuojančių šalių pusėms. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbės užsienio reikalų ministrė. Lisabonos sutarties 22 straipsnės 7 dalyje yra kalbama apie karinę pagalbą. Tas straipsnis nebuvo panaudotas, kažkas kalbėjo apie NATO penktąjį straipsnį. Aš nežinau, ar ES priemonės gali būti dabar naudojamos. Aš norėčiau, nenoriu kalbėti apie Šengeną, tai nėra jūsų vyriausybės e, e, kompetencija. E, dėl Paryžiaus teroristų norėčiau pasakyti, kaip žinia, buvo sakoma, kad tarp teroristų buvo Sirijos pabėgėlių ir ginklai buvo pervežti iš Briuselio į Prancūziją, kadangi Šengeno sistema nėra sienų kontrolės. Taigi, kokia nauda uh, yra iš Schengeno sistemos, jeigu mes negalime sukontroliuoti tų pabėgėlių, kuriuos jūsų kanclerė visus taip maloniai kviečia. E, dar Bavarijos atveju reikėtų prisiminti, kodėl Vokietijos policija neinformavo Prancūzijos administracijos apie automobilį sulaikytą iš Juotkalnyjos prie Austrijos sienos, likus maždaug savaitę iki Paryžiaus išpulių. Ar tai nėra teisėtvarkos ir teisėsaugos tarnybų klaida Europoje dėl Rusijos? Ar mes galime kalbėti apie Rusiją iš, e, kaip veikėja Sirijoje ir e, veikėja Ukrainoje taip pat? Ar nereikėtų už tam tikrą taikos palaikymą Sirijoje e, panaikinti sankcijas Rusijai? Ir dar paskutinis klausimas. Dėl šmergų. Aš pats lankiausi ant e, Sirijos sienos e, praeitą savaitę ir aš mačiau, kad jie buvo apginkluoti kalašnikovais. Ką galim padaryti, kad tie drąsūs kariai pašmergų atveju e, galėtų atremti ISIS išpolius? Danke, Herr Vorsitzender. Herr Bundesaußenminister, willkommen. Ich möchte im Namen der ALDE-Fraktion. Ponas Van Balen. Sveiki atvykę užsienio reikalų ministras. Norėčiau užduoti keletą klausimų dėl šiandien erdvės, tačiau šiek tiek e, kitų kampų, siekiant išspręsti pabėgėlių krizę ir veiksmingiau kovoti bei sustabdyti nusikaltelių ir teroristų atvykimą labai svarbu užtikrinti šiandieno E, išorinės sienos kontrolė, ne jos uždarimo, bet kontrolė, taigi kokiu veiksmu imsis Vokietija tam, kad atitinkami sprendimai iš tiesų būtų įgyvendinami dėl išorės sienos kontrolės sustiprinimo. Antras klausimas susijęs su Minskas 2 susitarimais. Labai svarbu užtikrinti Ukrainos ir Rusijos pasienio apsaugą ir kontrolę. Ukraina negalėdama kontroliuoti savo uh, išorės Ukraina, jeigu ne, bus jai suteikta galimybė kontroliuoti savo išorės sienos, e, tai tuomet turime prieštis visomis išgalėmis sankcijų panaikinimą. Kaip vertinate tokį pasiūlymą, ponė Liozink? Ačiū, ponė Štainmarė, kad atvykote ir atsakysite į mūsų klausimus. Karių frakcijos vadu noriu užduoti klausimą dėl Afganistano. Vokietija šiuo metu metu vykdo atitinkamą informacinę kampaniją Afganistane, siekdama e, ragindama Afganistano gyventojus nevykti į Europą naudojantis e, neregalių žmonių gabentojų paslaugomis Afganistano vyriausybės ministras tuo tarpu yra pareiškęs, kad dėl nuolat blogėjančios saugumo padėties jis yra kreipęsis į Vokietijos vyriausybę su prašymu priimti kuo daugiau pabėgėlių iš Afganistano. Man klausimas, kaip jūs vertinate pasiūlymus įsiųsti šalies Afganistano pabėgėlius šiuo metu? Taip pat yra svarstamas pasiūlymas suteikti NATO tinkamus e, kovinius įgaliojimus, tinkamą pasiūlymą pateikė vienas Vokietijos generolas. Taigi noriu paklausti, kaip Jūs vertinate šios pasiūlymus padidinti NATO įgaliojimus, teikiant ryštingą paramą. Pone Loch Biller, ačiū taip pat ir žaliųjų frakcijos vardu, FF frakcijos vardu, kad atvykote į komiteto posėdį, nors duot klausimą dėl Sirijos labai palankiai vertiname tą aplinkybę, kad Sirijoje buvo patvirtintas, nors ir nelabai aiškus, tačiau vis tik tai tvarkaraštis taikos link, kaip pats minėjote, Asado likimas dar nėra nulemtas. Tačiau turint omenyje, kad Asadas yra įvykdęs labai daug nusikaltimų žmoniškumui, tai tikrai negalime leisti, kad jis neliktų nubaustas kaip ketiname tą užtikrinti. Vienoje taip pat e, buvo tam tikrų nesutarimų tarp Persijos įlankos valstybių ir Rusijos dėl tam tikrų ginkluotų grupuočių įvardinimo kaip teroristinių. Ar šios e, prieštaringos pozicijos e, arba tie nesutarimai gali būti įveikti ir galbūt galėtumėte pasakyti, apie kokias ginkluotas grupuotės čia eina kalba. Taip pat e, civiliai gyventojai, kurie dabar gyvena Islamo valstybės kontroliuojama teritorija, kokiu yra būdu apsaugoti juos nuo Islamo valstybės vykdomų veiksmų. Pirmininkas, aš dabar noriu pasakyti, kad daugiau kalbėsinčių neįtrauksime į sąrašą. Ačiū pirmininkė, dėl Šengeno sutarties. Ar jūs pritarėte tam kad reikėtų geriau apsaugoti piliečius ir tam iškyla pavojus dėl to, kad trūksta tinkamos sienio, pasienio apsaugos, atsižvelgiant į įvykius Paryžyje. E, Prancūzija norėtų atkurti sienų kontrolę, tai reikštų Šengeno pabaigą ir pagrindinį laisvo judėjimo principo panaikinimą. Kokie, kokios būtų jūsų pastabos? dėl to, kai asmuo iš Juotkalnyjos buvo, rast, buvo e, sulaikytas su daugybė amunicijos. Ir e, taip pat atsižvelgiant į tai, kad Paryžiuje įvykdę išpolį asmenys taip pat turėjo didelę karinę amuniciją. Ar reikėtų pasidalinti naštą? jūsų kanclerė, taip pat Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Cameronas e, kviečia, ragina vykdyti reformas ir taip pat e, ragina šaukti referendumą. Ar manote, kad Euro, Europos Sąjunga turėtų ir ateityje daryti tokias nuolaidas ir galiausiai, ką manytumėte apie Europos Sąjungos armiją, kai Vokietija atlieka tokį didelį vaidmenį karinėje scenoje. Ir ką manytumėte apie paramą ES armijai, kaip vertintumėte situaciją Irake ir Libijoje 2011 metais? Ačiū, ponas Danža. Ačiū, gerbiamas ministrė. Aš e, pirmas prancūzas šiandien per popietinį posėdį kalbu ir aš noriu visiems padėkoti už solidarumą. Taip pat dėkoju visiems kolegoms šiame posėdėje, kurie per savaitgalį ir dar šiandien kalbėjo remdami mūsų gyventojus, kuriuos e, e, traumatizavo tai, kas įvyko penktadienio vakare Paryžiuje. E, nukentėjo mūsų žmonės, bet Paryžius ne pirmasis miestas Europoje nukentėjęs nuo teroristų, galvoju apie Madridą ir Londoną ir dėja turbūt ne paskutinis. E, tokios grėsmės, tokio masto grėsmės akivaizdoje, gerbiamas ministrė, aš norėčiau pasakyti, kad atsakas negali būti tik karinis. Aš visiškai pritariu jūsų analizai. E, mes e, suprantame, kad stabilumo, nestabilumo regionai yra labai dideli ES kaimynėse, tai ir Afrikos šiaurė, ir artimieji rytai, ir kai kurios kitos zonos. Ir tokiame kontekste mano tautiečiams kartai susidaro įspūdis, kad Prancūzija yra viena. E, Vokietija turi didžiausią gynybos e, biudžetą absoliučiaja verte šiandien Europoje. Ir aš prisiminiau Müncheno diskusijas, kur kalbėjo prezidentas Gauk ir jūsų kolega E, sakydami, kad e, Vokietija turi apsimti didžiausią atsakomybę tarptautinėje arenoje. Gerbiamas ministrė, ką Jūs apie tai galvojate šiandien ir ką Jūs galite pasakyti prancūzams, kurie norėtų, kad didžiausia Europos valstybė pademonstruotų solidarumą dar aktyviau tarptautinėje arenoje? Ačiū. Herzlichen Dank, ich bitte jetzt den Nachfolgern doch die eine Minute Regels. Ačiū, toliau kalbėsiu, prašau neviršyti vienos minutės, ponai Pancieri žodis. Grazie per la sua presenza. Ačiū. Ačiū, kad atvykote. Turėčiau Jums du klausimus. Pirmiausia, norėčiau paklausti štai ko. Mes turime galvoje Europoje vadovaujančią politinės grupuotės. Šiuo metu susidurėme su didelė politinė, didelė teroristinė grėsme. Taip pat buvo kalbama apie pažangą pasiektą Vienoje, apie Rusijos dalyvavimą Sirijoje. Ir kalbant apie tikslus, kurie buvo konsoliduoti dėl Sirijos, dėl e, Asado nušalinimo, kokie būtų jūsų prioritetiniai tikslai dabar? Ar tai būtų ISIS, Ačiū. E, Pone pirmininkė, aš irgi norėčiau e, visų prancūzų dėka padėkoti už solidarumo ženklus mūsų valstybės atveju, pirmiausia, Vokietijai. Šiandien mes Prancūzijos įvykius vertiname ne kaip kitaip kaip terorizmą ir suprantame, kad visos ES valstybės turėtų tuo susirūpinti, įskaitant ir pačias mažiausias valstybės E, nes didžiausi, nes teroristams e, pirmiausiai reikia, kad jų veiksmai būtų reklamuojami, viešinami. Mes e, diplomatijos srityje taip pat turime veikti. Ar jūs nemanote, kad Europos diplomatija turėtų būti orientuota naujomis kryptimis ir turėtume kitaip vertinti kai kurias valstybės, kurios ateityje gali būti reikalingos kovojant su terorizmu. Antras dalykas. Prezidentas Olandas kalbėjo apie 47 ir 222 straipsnius, kurie buvo ką tik paminėti, kuriuos yra kalbama apie solidarumą su visais. Bet aš galėčiau pasakyti, kad reikėtų e, realiai sustiprinti Europos gynybos e, pajėgumus, priimant reikalingus teisės aktų pakeitimus. Ačiū. Thank you, uh, for... Ačiū užsienio reikalų ministrė, kaip ir dauguma europiečių, aš esu nuliūdintas to, kas įvyko Paryžiuje. Tai buvo didžiulė tragedija. Daug, daugiau reikėtų padaryti, siekiant apsaugoti mūsų pasienį. E, daugiau reikia padaryti ir diplomatinėje srityje. Puiku, kad siūlote teikti paramą bešmerga į pajėgoms, kurios kovoja su Daesh. Puiku, kad paminėjote sustarimą vienoje. Mes neturėtume pamiršti ir Europoje gyvenančių musulmonų. Per pastarosius penkerius metus tik 2 procentai e, terorizmo buvo atlikta remiantis religinė ideologija. Taigi akivaizdu, kad Europoje teroristus, terorizmą vykdo grupės, kurios turi e, kraštutinę dešinę arba kairėje, kairiųjų politikų darbo, darbo tvarkę. Europos musulmonai žino, kad mes suprantame situaciją ir kad remiame juos ir reikėtų vengti daugiau diskriminacijos. Ačiū. Prašau laikytis nustatyto laiko limito telefonas NAT. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau užduoti tokį klausimą. Kaip galime pasakyti, kad kovojame prieš islamo valstybę, kai um, reikia turėti galvoje ir logistinę situaciją, e, kai yra Kurdistane e, turimos karinės atsargos reikėtų sugriauti tuos tiltus. Antra, ar mes bombarduojame logistinius centrus? E, mes turėjome pusantrų metų tam darbui atlikti. Ir jeigu nutrauktume tiekimo grandinę, tai galėtume labai prisidėti prie situacijos pagerinimo. Kaip galime sakyti, kad kovojame, kai daugybė įrangos yra atvežama sunkvežimiuose. Ir kai Katare ir Kinijoje veikiančios įmonės tiekia tą įrangą, juk man atrodo, kad nerealu kalbėti apie 5,5 metų. norėčiau grįžti prie dviejų dalykų, kurie buvo paminėti, bet pakankamai neaptarti. Polema. Και εμείς υποστηρίζομαι όμως από την... Pirmasis tai parama, kad, ir, kad Turkija kovoja ir kad mes remiame Turkiją. Taigi jau šioje srityje yra konfliktas. Mes nekalbame apie Izraelio vaidmenį. Ši šalis norėtų kad Sirija taptų satelitinė valstybė. Kalbu apie tai, nes tai yra toks klausimas, kuris nebuvo pakankamai aptartas. Reikia kalbėti apie Daesh finansinius pajėgumus, kurie atsiranda dėl naftos. Mes nesubombardavome nei vienos naftos perdirbimo įmonės. rytoj vyks e, diskusija apie Kipro klausimą. Gal galėtumėte daugiau apie tai pasakyti? Aš norėčiau perduoti Jums štai kokią žinę. Mes neturėtume atskirti tų okupuotų dviejų Ukrainos teritorijų. Tai labai svarbu pasakyti Ukrainos partneriams. E, antra, reikia stebėti, kokia yra dabartinė veikla ir pasižiūrėti, kaip galima būtų reintegruoti tas teritorijas. Reikia, kad tarptautinė visuomenė užtikrintų, jog tos teritorijos būtų vėl reintegruotos į Ukrainą. Mums reikia tai apmastyti per artimiausią ateitį. Ponas ministrė, apie Siriją. Gal jūs galėtumėte pateikti savo nuomonę, kaip jūs vertinate Turkijos vaidmenį, e, diskutuojant apie Siriją. Islamo valstybė atakuoja ir taip pat e, taikiniais yra ir kurdai. Tai e, ko jūs tikitės iš būsimo Turkijos viršūnių susitikimo? Vyriausybei nelabai patinka tas ryšys e, tarp kalbų apie migraciją ir prisijungimo diskusijų. Ko konkrečiai jūs tikitės šio viršūnių sustikimo? Be to, kaipgi dėl saugių kelių pabėgėliams? Kancelė Merkel sakė, kad padidintas bendradarbiavimas su Turkija apims visas rytis, ne vien tik tai pabėgėlius. Gal galėtumėte patikslinti, Kokia yra jūsų vyriausybės pozicija, kur, kuriuose srityse bus užtikrinamas glūdesnis bendradarbiavimas? Pone pirmininkė, pone ministrė. Šis posėdis vyksta labai svarbių laikų. Vokietija užima labai svarbu vaidmenį, kalbant apie vakarų Balkanus. Berlyno procesas yra labai gera pradžia, tačiau kaip jūs matote vakarų Balkanų ateitį, kartais mes tarsi pradedame matyti pažangą, bet atsiranda vis naujų politinių krizių regione. Kam reikėtų skirti dėmesį, kad tų krizių išvengtume? Kalbant apie Serbiją, kokie yra didžiausi šiai šaliai kylantis iššūkiai, ką ji turėtų padaryti tam, kad dėrybos pasistumėtų. Toliau dėrybos Kosovo ir Serbijos. Kalbant apie migraciją, gerai, kad regiono šalys yra įsitraukusios į procesą. Ar jos yra pakankamai finansuojamos, ar gauna pakankamą paramą? Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Ministrė, dėkoju už įžangą. Labai džiugu dėl to, ką pasakėte apie Siriją. Jūs e, ką tik paminėjote Daesh labai greitai. Tos paliaubos neapėmė Daesh, tai ar kyla grėsmė, kad jų kovotojai ir toliau laisvai veiks paliaubų metu ir toliau sieks užkariavimo. Ačiū. Pone ministrė, pone pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti štai ką. Kolegoms Danžon ir Aljo Marie jau noriu pareikšti didžiulį užuojautą. Mes vakar jau reiškėme savo užuojautą. Tad klausiu štai ko. Kaip turėtume elgtis, kad teroristai nepatektų į migrantų srautus, kad nebūtų ten infiltruoti. Kalbėjome apie bendrad, būtinybę bendradarbiauti su Rumunija, su Bulgarija, ginant e, mūsų sienas. Ką manote apie tai? Uh, you, well, I... Ačiū pirmininkė. Aš irgi noriu išreikšti savo paramą Prancūzijos žmonėms. Norėčiau užduoti klausimą pono ministrui. Kokiamis aplinkybėmis Vokietija būtų pasirengusi prisidėti prie NATO karinių veiksmų prieš Islamo valstybę? Ačiū. Ja, ganz herzlichen Dank ähm, für Ihre Fragen. Dėkoju už Jūsų klausimus. Pabandysiu laikytis atskirų temų ir mes susitelksiu vien tik prie Sirijos klausimų. Pirmasis, pirmoji klausimų grupė buvo susijusi su darbų tvarkaraščiu, dėl kurio buvo susitarta praėjusį šeštadienį. Tai yra tas tvarkaraštis, kuris yra labai intensyvus per pusę metų. Turime sukurti pereinu laiko tarpu vyriausybę. Turime pasiekti paliaubas ir po pusės metų turi vykti laisvi rinkimai. Ir ten balsuotų ne tik Sirijos piliečiai gyvenantis vietoje, bet ir tie, kurie buvo perkelti balsuotų visa Sirijos diaspora. Taigi šis darbų tvarkaraštis iš tikrųjų yra labai plataus užmojo. E, tačiau tikiuosi, kad būtent nuo to mes ir sėkmingai pradėsime mums tenkančias užduotis. Nes pirmą kartą prie darybų stalo susėdo visos suinteresuotos pusės ir mes tikimės, kad jos prie, darybų, prie to darybų stalo ir liks. Svarbu ne tik darbų tvarkaraštis, bet ir tai, kaip greitai pavyks spręsti esminės temas. Tad pirmiausia svarbu, kad dėl paliaubų nebūtų jokių dviprasmybių. Ponas Rodė sakė, kad, kad įsis pasitelktos manipulacijos neturi mūsų suklaidinti. Mes kalbame apie paliaubas, kai sustotų kovos veiksmai tarp uh, E, vyriausybės ir opozicijos e, ginkluotojų pajėgų. Kaip jau sakiau savo vadiname žodėje, norime imtis prevencinių veiksmų tam, kad ir vienos, ir kitos pajėgos nustotų tarpusavį kautis, kad būtų galima sukauptas karinės pajėgas nukreipti prieš Daesh ir Al-Nosra. Ar Tai yra esminės pajėgos Daesh ir Nosra. Vėlgi egzistuoja tam tikra sumaištis šiuo klausimu. Tačiau tarp vakarų ir Rusijos sumaišties turi likti kuo mažiau. Jos neturi likti ir arabų pasaulyje. Tarp arabų šalių daug yra tokių, kur kai pradedama klasifikuoti teroristinės grupės, jie nori apsiriboti tik Nosra ir Daesh. Kitosgi šalis sako, kad į tą sąrašą teroristinių organizacijų reikėtų įtraukti tas grupės, kurios bendradarbiauja su e, Daesh ar su Islamo valstybe dėl vienu ar kitų priežasčių. Būtent dėl to mes manome, kad pirmiausia reikia pradėti nuo paliaubų. Esminis dalykas būtų toks - išsiaiškinti, kas pirmiausia pasisakys už paliaubas, kas bus prieš. Ir tie, kas priešinsis paliauboms, tie būtų ko gero greičiausiai Daesh ir Nosra šalininkai. Ir be abejo, kitos paėgos turėtų pasakyti už paliaubas. Ką reiškia šiuo atveju Europos solidarumas? Na, galiu pritarti tiems, kurie sako, jog nepakanka po šitokio masto, po šio savaitgalio tragedijos apsiriboti tik keletų žodžių. Kai kas iš jūsų jau tai minėjo, kad visi galiausiai esame toj pačioj padėti. Paryžiaus tragedija yra siaubingas įvykis. Trūksta žodžių apibūdinti tam baisumui. Mums tai primena taip pat ir Madrido bei Londono teroristinius išpolius. Dėl to tai, kas jau buvo pradėta. Ir čia pirmiausia turiu galvoj vidaus reikalų ministrų susitarimą. Jie e, kitą penktadienį rinksis Briuselėje. Tai, kas jau buvo pradėta, kalbant apie e, policijos paėgų bendradarbiavimą, žvalgybos paėgų bendradarbiavimą. Visa tai yra ypatingai svarbus dalykai tam, kad būtų užkirstas kelias panašiems įvykiams vidurinių ir ilguoju laikotarpiu bet kur Europos Sąjungoje. Tai taip pat būtų Europos solidarumo išraiška, apie kurią tie kartų jau kalbėjo Europos parlamento nariai. Kaip visa tai yra susiję su kariniu įsitraukimu, su šiuo būtent klausimu? Manau, kad jeigu visi, įskaitant ir Prancūziją, būtume įsitikinę, jog priemonių ėmimasis prieš Daesh ir Alnostra e, būtų atėjęs, jeigu tas laikas būtų atėjęs, manau, kad sprendimai būtų priimti, bet kol kas tokio susitarimo nėra. NATO generalinis sekretorius taip pat nemano, kad reikėtų NATO įsikišimo. Būtent dėl to turime dirbti, kad įtikintume vidurinių rytų valstybės labiau įsitraukti į šios problemos sprendimą. Dar kartą noriu pabrėžti, jog nepaisant tos pagundos griebtis karinių veiksmų, žiniasklaidoje nekarta apie tai buvo kalbėta, kad ir kaip mus viliotų ta pagunda, e, nemanau, kad tai būtų išeitis sprendžiant šį konfliktą. Šiaip ar taip, nepaisant visų mūsų pastangų siekiant šį konfliktą sureguliuoti ir rasti politinį sprendimą, nepavyktų rasti to sprendimo vien tik karinėmis priemonėmis, tačiau karinės priemonės suintensyvinti, ko gero reiktų, be šito neišsiversime. Kanclerė be kita ko apie tai kalbėjo. E, jeigu solidarumas būtų matuojamas tik tuo, jog prisijungėme prie Junktinės karalystės sprendimų, tai neturėtų jokios prasmės. Visi darytume vieną ir tą patį, tačiau mums, mums rūpi visiems šiek tiek kiti dalykai. Apsiriboti vien smūgiais iš oro kaip siūlo kai kurios NATO valstybės, irgi nebūtų gerai, nes situacija būtų tokia, kaip jau kolegos minėjo. Būtų dykumoje mėtomos bombos, tačiau vargu ar tai padėtų laimėti mums rūpimą kovą. Situacija sudėtinga. Sudėtinga pasirinkti tinkamiausias priemonės. Ir Sirijoje dabar uh, vyksta daugelypis karas. Daeš tuo naudojasi. Tad reikia sumažinti tą daugelypiškumą tam, kad būtų galima susitelkti į kovą prieš Alnostrą ir Daeš. Ir jeigu norime pasiekti pažangos, turime turėti omeny būtent šį aspektą. Prancūzija Jeigu teisingai supratau, sako kalbėtojas, šiandien paskelbė e, apie tai, jog Junktinių tautų saugumo taryboje bus ieškoma galimybių priimti saugumo tarybos rezoliuciją, kurios tikslas būtų suburti e, jungt, jungtinių tautų organizacijos valstybių bendryje, kad e, ši irgi padėtų spręsti šios klausimus. Šiek tiek atsitraukime nuo Sirijos klausimo, susitelkim labiau prie Turkijos, prie migracijos dalykų. Kai kas kėlė pakankamai kritinį klausimą, kurio tikslas būtų toks, ar Vokietija pasiruošus peržiūrėti savo politiką. Ir vykdyti tam tikrą politiką su netgi tokiom sudėtingom pakankamai valstybėm. Aš vienas iš pirmųjų lankiausi Turkijoje, kai jau pamatėm, koks mūsų laukia pabėgėlių srautas. Erdoganas pats tada pripažino, kad Turkija buvo esminė šalis ir kad reikėjo, mes tai supratom, reikėjo ieškoti tam tikrų bendradarbiavimo formų su Turkija. Tam, kad būtų galima bent jau apskaičiuoti apytikri pabėgėlių srautą, kad uh, Vokietija ir kitos valstybės narės žinotų, kas jų laukia. Jūs žinote, kad dialogas su Turkija dėl migracijos vyksta. Ar sulauksime patenkinamų to rezultatų, sunku kol kas pasakyti. Abiejų pusių lūkesčiai yra išsakyti, juos pateikėm vieni kitiems. Be finansinės paramos Turkija turi ir kitų lūkesčių tokių kaip stojimo sutarties kai kurių skyrių e, atidarimas, vizų klausimas. Na, o mums rūpi, ar Turkija gali apsaugoti vakarų valstybių sienas, viduržėmio valstybių, jūros valstybių sienas. Nes matome, kiek daug pasirenka kiek daug pabėgėlių pasirenka ES kryptį. Turkija taip pat turi pasiruošusi padėti pabėgėliams, kad čia norėtų pasilikti joje. Taip pat man užduotas ir klausimas dėl Afganistano, ar ne, sako kalbėtojas. Na, prieš keletą mėnesių nusprendėme pabandyti atremti vedlių nelegalių e, organizacijų propaganda. Norime užkirsti kelią tai propagandai, nes jie sako, kad tie, kas pateks į Europą, turės darbo vietą, sulauks finansinės pagalbos, e, jiems mikliai bus suteiktas būstas ir taip toliau ir panašiai. Mes norim užkirsti kelią tai propagandai. Mes e, bandome dalinti skrajutes ar kabinti plakatus, e, bet tai aišku yra nepakankama. Mes taip pat pasitelkiam skaitmeninę žiniasklaidos priemonės, pasitelkiam socialinius tinklus ir bandom žmonėms išsklaidyti tas nepagristas iliuzijas. Mes bandom pasakyti, kad tų nelegalių vedlių, tų prekeivių žmonėmis e, skleidžiamos tiesos nebūtinai atitinka tikrovę. Ar galima vėl išsiųsti žmonės atgal į Afganistaną? yra keblus klausimas. Jūs kalbėjote apie migracijos reikalų ministrą, pana Balkin, kuris pasisakė viešai, pareikšdamas, kad Afganistano piliečiai, kurie bandė išvykti į užsienį, e, galės vykti kur nori, Afganistanas jų atgal nebepriims. Su Afganistano prezidentu turėjau progą diskutuoti telefonu ir aš jo paklausiau, ar jis uh, žino šalies e, įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę šaliai tenkančius. Ir ministras man patvirtino, kad jie žada laikytis viešosios teisės nuostatų ir kad nieks nepasikeitė. Be abejo, kils tik toks klausimas, ar afganų piliečių didesnis skaičius, kurie negaus prieglopščio niekur Europoje galės būti išsiustas atgal į Afganistaną. Be abejo, tos priemonės turi būti taikomos kartu su nacionalinėmis alternatyvomis, kad žmonės nenorėtų bėgti. Būtina, kad būtų tokių regionų, kur žmonės būtų nepersekiojami, kur nebūtų pilietinio karo. Ukraina. Buvo užduota daug klausimų apie Ukrainą dėl sankcijų ateities konkrečiai. Labai dažnai žurnalistai manęs klausia, ar Europos Sąjungoje dabar visi sutarėm dėl sankcijų pratesimo. Aš paprastai sviruoju šiek tiek prieš atsakydamas. Aš į savo pareigą žiūriu šiek tiek skirtingai. Kaip užsienio reikalų ministras, aš turiu rūpintis tuo, kad situacija būtų tokia, kad sankcijų nebereikėtų, kad nebūtume priversti jas taikyti. Tad tvirtinti, kad sankcijų reiks ir toliau ir, ir, ir, ir kad dėl jų bus greitai apsispręsta, nėra savaime vertybė. Jeigu jas tektų taikyti toliau, tai realybė vadinasi būtų pakankamai liūdna, nes mes Minsko sutarčių taip ir nesugebėjome gyvendinti. Užsienio reikalų pareigūnų tikslas yra stebėti, kad Minsko procesas būtų vykdomas. Daug dėjom pastangų, kad tai būtų, daug energijos buvo sunaudota, kad taip įvyktų. Mes dirbom tikrai labai daug ir rimtai, kad būtų tie sustarimai įgyvendinti. Mums pavyko pasiekti nemažai pažangos ir tikiu partnerių gera valia ir manau, kad pažangos bus pasiekta ir dar daugiau. Dabar dėl perkelimo proceso. Valstybių ir vyriausybių vadovai susitarė dėl to, kad e, sankcijų ateitis priklausys nuo to, kaip bus įgyvendinami Minsko susitarimai. Jeigu Minsko mūtinės pareigūnai nesugebės užtikrinti tinkamos sienos apsaugos, tai tuomet Minsko protokolas negalės būti perkeltas į nacionalinį teisyną tinkamai. ES ministrų taryboje pradėsime diskutuoti būtent apie tai, Kaip turėtų atrodyti gruodžio mėnesio sprendimai, kad sankcijos būtų susietos su Minsko proceso gyvendinimo pažanga. Ir manau, kad vasarį galėsime vėliausiai apsispręsti, ar rinkimai atitinka Paryžiaus ir Berlyno įsipareigojimus, ar rinkimai įvyks ar ne. Jeigu rinkimai įvyks ir kai jie įvyks, tuomet reiškia, bus pasiekta pažangos, bus buvę E, nauji rinkimai, bus įvykę e, įvairiausių dalykų, įsigalios specialus statusas ir, ir tuomet ir tuomet liks kalbėti apie rytų sienų apsaugą, kaip Ukraina galėtų užtikrinti e, sienos apsaugą tarp Ukrainos ir Rusijos. Taigi su užsienio reikalų ministrai sieksime, kad Minsko procesas būtų įgyvendinamas tinkamai. Tai štai. Vakarų Balkanai dar vienas klausimas iš viso sąrašo. Pritariu Jums, ponė Kukan. Manau iš tikrųjų, kad Berlyno procesas gražino mūsų į teisingą kelią. Manau, kad pozicijų suartėjimas buvo pastebėtas, tačiau Berlyno proceso metu buvo pastebėta ir kokios mūsų laukia kliūtis. Jūs žinote, kad dėl Vokietijos ir Junktinės karalystės iniciatyvos Mes pabandėme Bosnijoje ir Hercegovinoje pasiekti tam tikros dinamikos. Viskas klausys pakankamai sklandžiai tam tikrą laiką. Dabar, atrodo, Serbijos Respublikoje grėsia referendumas. Tikiuosi, kad pavyks jo išvengti. Kas vyksta Makedonijoje, jūs puikiai žinote, daug kas iš jūsų yra ten buvę. Tie pasikeitimai rodo, kad vakarų Balkanų šalis prie ES artėja skirtingų ritmų. Priešingai skirtumai didėja tarp vakarų Balkanų valstybių. Jūs kalbėjote, ponia Kukanai, apie finansinę paramą. Šiais pastaraisiais mėnesiais sulaukėme prieštaringos informacijos. Mums buvo sakoma, bent jau Serbija mums sakė labai aiškiai ir spaudos konferencijos metu tai buvo pasakyta taip pat Serbija pasakė, mums nereikia ES pinigų, mes jų nenorim. Tai štai situacija šiek tiek pasikeitė. Vokietija buvo ko gero vienintelė ES valstybė, kuri teikė dvišalių pagrindų finansinę pagalbą Serbijai. Nes Serbija turėjo tikrai pakelt gana sunkę naštą. Kiprasgi situacija Kipre kos, klostosi e, pakankamai neblogai. Senokai ten būta, bet manau, kad tas Kipro konfliktas yra sprendžiamas. Kipro šiaurė ir pietus palaiko konstruktyvų dialogą, primami konstruktyvų sprendimai. Atrodo, tai būtų bent vienas iš tų konfliktų, kur matoma šviesa tunelio gale. Ir tikėkime, kad bus pasinaudota visomis priemonėmis, kad tas konfliktas būtų sureguliuotas. Ačiū, sako pirmininkas, ačiū, kad suteikėt galimybę šiai diskusijai. Jums leidus norėčiau pasakyti porą pastabų. Aš irgi manau, kad galima. Galima įveikti išsis, nes kai matau pešmerga pasiektą paž, pažangą. Mes matome, kad daug kas yra įmanoma. Galima nutraukti jų uh, ap, apsirūpinimo kelius, kai, nes tas finansavimas pasitelkiamas, gaunamas yra leidžiant jiems parduoti naftą. Jeigu tas kelias būtų užkirstas, uh, jų finansavimo šaltiniai nusektų. Europa turi kovoti su teroru ir su pabėgėlių krize. Ir čia būtina nesupainioti viešoje diskusijoje e, vieno dalyko su kitu. Negalima e, pabėgėlius prilyginti teroristams, nes pabėgėlių tiek daug atsirado dėl teroristų, ne jie dėl terorizmo kalti. Tačiau tos klausimus turime nagrinėti paraleliai. Jokia valstybė narė negalės pati viena išspręsti tų konfliktų, ar kalbėtume apie didelės ar mažas valstybės narės, kad galėtume kovoti su terorizmu, su tais teroro aktais, kad galėtume atremti tuos pabėgėlius rautus, išspręsti jų problemą. Turime atsiminti, kad jokia valstybė nepajėgs to atlikti viena. Kalbėjome apie bendradarbiavimą su Turkija. Tačiau negalima sakyti, kad Europai nepavyko kažkas Tiesiog mes matome, kad tai krizė įspręsti mums reikalinga Europos Sąjunga. Ta reikia labai aiškiai deklaruoti diskusijose. Kad e, dešiniai populistai negalėtų savo iš to krautis politinio kapitalo. Dėkoju, kad atvykote sėkmės e, Kipre ir norėčiau pasakyti, kad Kipro klausimo sprendimas dar niekad nebuvo taip arti ir toks įmanomas. Ačiū. Dear colleagues, could you please... Gerbiami kolegos, prašom sėstis į vietas. Dirbkime toliau pagal mūsų darbo tvarkę. Pereiname prie šeštojo darbo tvarkės punkto. Tai pasikeitimas nuomonėmis su Moldovos parlamento pirmininku Adrianu Kandu dėl politinės padėties Moldovoje. Šį klausimą aptariama kartu su delegacija ES ir mūsų parlamentinės asociacijos komitete. Dėkuoju už tai, kad buvo organizuotas šis renginys. Visų pirma, norėčiau dar kartą pasveikinti poną Moldovos parlamento pirmininką. Tai buvo gana e, sudėtingi metai Moldovai. Padėtis e, šalyje buvo gana trapi. Ministras e, pirmininkas buvo nušalintas nuo pareigų ir e, naująją vyriausybę dabar tik reikės formuoti ir tai jau bus trečioji vyriausybė per metus. Anksčiau ES jau yra teikusi gana didelę politinę ir finansinę paramą Moldovai. Dėl užsitęsusios politinės krizės piliečiai nebepasitikė vyriausybę ir susiduria su daugeliu sunkumų mm, korupcijos e, srityje, e, reformų srityje. Taip pat e, maždaug prieš metus įvyko vienas didelis visiems žinomas skandalas, kuris dar neįspręstas ir dėl jo taip pat reformos dar negyventintos. Taip pat Praeitą savaitę dar kartą buvo pabrėžta, kokia sudėtinga padėtis Moldovoje, kaip e, piliečiai yra nepatenkinti vyriausybę. Dabar bus e, siekiama naujų e, rinkimų šalyje, kalbama apie susirūpinimą dėl korupcijos, dėl poreikio gyvendinti reformas. Dabar suteiksiu žodį Moldovos parlamento pirmininkui, ponui Kandu, kad jis galėtų mums 10 minučių maždaug papasakoti apie svarbiausius padėties jo šalyje aspektus ir pateikti mums vertinimus, ko tikimasi Moldovoje artimiausių metų Mums tai labai aktualu, nes Moldova yra viena svarbiausių partnerių gyvendinant kaiminystės politiką. Ačiū, ponia Plenkovič. Visų pirma, Norėčiau pasakyti, kad man didelė garbė, didelė privilegija dalyvauti šiame posėdėje čia šiandien, pateikti Jums naujausią informaciją apie tai, kas vyksta Moldovoje ir pasikeisti su Jumis nuomonėmis. Moldova. Buvo gana gera sėkmės istorija kaiminysės kontekste, bet um, dėja dėl struktūrinių problemų viskas pasikeitė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad dabar mums aktualiausi du žodžiai. Būtent per juos galima suprasti, kas vyksta šiuo metu Maldo, Moldovoje. Pirma, pirmasis žodis tai nusivylimas. Tai iš tikrųjų didelis nusivylimas politikais, valdančiosiomis partijomis. Tas nusivylimas susijęs su dėlsimu reformuojant institucijas, reformuojant ypač teismų sistemą, bankų sistemą ir kitus dalykus. Netekome pasitikėjimo, piliečių pasitikėjimo Moldovoje Taip pat e, nebetenkama pasitikėjimo ir mūsų vystimosi partneriais, e, be kita ko ir Europos Sąjunga. Yra ir laimėjimų. Moldovai e, pavyko pasirašyti asociacijos susitarimą ir susitarimą dėl laisvosios priekybos ir jau pradėtas šių susitarimų įgyvendinimas su jūsų pagalba gana neblogai pavyko mums pereiti iš Rusijos rinkos į ES rinką, ypač tuo metu, kai e, Rusija pritaikė embargą Moldovos produkcijai. Be to buvo nuveiktas didžiulis darbas įgyvendinant tam tikras priemonės ir tvirtinant teisės aktus dėl vizų režimo liberalizavimo. Tai taip pat laimėjimas. Tačiau kartu nepavyko įspręsti su bankais susijusių problemų. Kaip žinote, buvo e, bankų skčiavimo skandalas, bet to taip pat dėlsima gyvendinti e, kitas svarbės reformas, struktūrinės reformas šalyje. Dėl to dabar valdantysis elitas neteko pasitikėjimo, bet to dėl be ekonominės ir finansų krizės yra ir politinė krizė, vyksta diskusijos dėl naujosios parlamentinės daugumos formavimo parlamente, kuo skubiau, kad būtų galima suformuoti naują vyriausybę ir pradėti dėrybas su tarptautinių valiutos fondų dėl programos artimiausiams trejiems metams ir dėl prioritėtų darbo atvarkės. Yra klausimų, kuriuos reikia įspręsti reformuojant bankų sektorių, įgyvendinant sistemą, e, kuri užtikrintų akcijų nuosavybės skaidrumą, kad būtų užtikrinamas centrinio banko nepriklausomumas, bet to reikėtų reformuoti teismų sistemą. Parlamento darbo tvarkėje yra naujas įstatymo projektas dėl prokuratūros reformos. Jis buvo parengtas padedant pilietiniai visuomeniai ir ES ekspertams, bet to sulaukime geros pagalbos iš Venecijos komisijos. E, taip pat e, vyksta peržiūra dalyvaujant Europos Sąjungai, kad e, vertintume institucijas, vertintume su korupcija susijusią padėtį. Ne viskas yra gerai, ne viskas tinkamai veikia. Energetika taip pat dar vienas prioritetas. Moldova priklauso nuo vieno energetikos e, šaltinio, Rusijos elektros ir dujų e, nuo mūsų elektrinės, kuri yra Padniestrėje. Taigi labai svarbu, kad Moldovos sistema būtų sujungta per Rumuniją su Europos sistemomis, kad būtų sukurtos e, E, dujotiekių e, jungtis su na, reversiniais e, srautais tarp Moldovos ir Rumunijos. Verslo aplinka. Verslo aplinka gali būti sėkminga tik tai teisinėje valstybėje, tam reikia taip pat kovoti su korupcija. Šiandien turime kalbėti ne apie ES e, institucijas, ne apie mūsų santyki, santykius su jomis. Dabar jau mūsų eilė atlikti savo namų darbus, imtis veiksmų, susiformuoti tinkamą vyriausybę, parlamentinę daugumą, kuri būtų pasiruošusi gyvendinti prisimtus įsipareigojimus pagal asociacijos susitarimą ir laisvosios prekybos susitarimą. Taigi turime pastraipsniui įgyvendinti asociacijos susitarimą visų pirma. Kalbame apie pasitikėjimą, bet pasitikėjimą galima atgauti tik tai įmantis veiksmų, tik tai įgyvendinant reformas. Laikas bėga, ir nuo gražių žodžių turime tikrai pereiti prie veiksmų. Tuo ir užsims politikai ir turi tuo užsimti Moldovoje, kitaip neatgausime piliečių pasitikėjimo ir mūsų lauks ilga politinė krizė. Galbūt dėl to būtų rengiami priešlaikiniai parlamentiniai rinkimai, bet e, tai priliktų Pandoros skrynios atidarimui ir e, tai tikrai parodytų, kokią įtaką turės Rusija šiame procese. Ačiū dar kartą, man didelė garbė būti šiame posėdėje šiandien. Ačiū, kad e, turėtume pakankamai laiko, kad parlamento pirmininkas turėtų pakankamai laiko atsakyti jūsų klausimus, o balsavimas numatytas 18.15. Norėsiu pirmiausia dviem minutėms suteikti žodį. Nariams, po to dar pažiūrėsime, kiek laiko turėsime Ir suteiksiu žodį dar ponui Pirka Tapiola, Moldovos delegacijos vadovui es. Ačiū už jūsų darbą Kišiniove. Dabar ponas Kristė, pirmiausia. Sveiki atvykę į Europos parlamentą, ponas parlamento pirmininkė. Europos parlamento delegacija santykiams su Moldova yra labai susirūpinusi dėl padėties Moldovoje ir norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad dėl Kišiniovo politinių lyderių neatsakomybės privatizuojant valstybės institucijas Europos e, Sąjunga kritikuojama už savo paramą nereformuotai e, Moldovos Respublikai. Tai nepagrista kritika. Europos Sąjunga stengiasi užtikrinti tinkamas sąlygas reformoms Moldovos Respublikoje ir Kišiniovas turėjo galimybių, dabar tų galimybių nebeliko. Tikiuosi, kad situaciją pavyks ištaisyti, bet tai priklauso ne nuo mūsų. Europos Sąjunga jau padarė daug dėl Moldovos ir tebe daro. Mūsų parama Moldovai yra didžiausia vienam gyventojui Taip pat buvo ratifikuotas asociacijos susitarimas, šis parlamentas e, jį taip pat ratifikavo visai neseniai. Man labai neramu dėl to, kas įvyko prieš e, dvi savaitės, kai buvo nubalsuota e, vyriausybės koalicija, faktiškai buvo balsuojama prieš savo vyriausybę ir tai buvo tam tikras politinis gestas, netinkamas apskaičiavimas. Į savo patirties dirbant e, su Kišiniovo politikais e, galiu pasakyti, kad jie nėra e, neapdairūs, jie viską tinkamai paprastai apskaičiuoja, todėl man labai neramu dėl susiklošiusios padėties. Ponas Voronin stebėjo visą su asociacijų susitarimo pasirašymu susijusi procesą ir sakė, kad asociacijos procese viskas kaip ir vyko tinkamai, kasgi vyksta Kišiniove. Dabar ponas Auštrevičius, prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiamas parlamento pirmininkė, norėčiau savo vardu dar, kaip ir Moldovo, kaip Moldovos, kaip pranešėjas Moldovos klausimais, noriu pasveikinti Jūs Briuselyje. Geriau kartais į Briuselį atvykti anksčiau nei vėliau, bet um, esame ir toliau įsipareigoja užtikrinti, kad Moldova būtų orientuota į Europą ir galite neabejoti mūsų ryštu. Tikimės, kad Moldova dar kartą ras galimybių įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal asociacijos darbo atvarkę. Tikrai puikiai suprantame, kaip sunku reformuoti, atstatyti šalį. Tai reikalauja laiko, tam reikia politinio, politinės motivacijos, kartais naujų koalicijų. Tikrai pritariu Jums, kad šiandien turime kalbėti labai atvirai Kitaip negalima. Ponas parlamento pirmininkė, žinote, geriau nei aš, kad mūsų darbotvarkę daugiausia sudaro dalykai, kurių mums reikia tam, kad užsitarnautume pasitikėjimą. Visa kita yra tik detalės. Tas nusivylimas, pasitikėjimo praradimas yra turbūt svarbiausi dalykai susiję su šiandienos politinė darbo tvarkė Moldovoje. Tikriausiai suprantate, kad ES nebereikia dar vienos regioninės krizės ir nenorime, kad Moldova eitų šiuo keliu. Tačiau dėja dabar mums kyla daugiau klausimų jums, nei kad atsakymų arba pasiūlymų. Mano pirmasis klausimas, ką reikėtų daryti, kad būtų sumažintas, sumažinta oligarchų įtaka Moldovos politikai. Moldova per maža, kad joje galėtų dominuoti vienas, du ar trys oligarchai vienu metu. Noriu taip pat paklausti, ar galima būtų pradėti naują procesą Moldovoje, kad ji priartėtų prie ES. Ačiū ponui Auštrevičiui. EPP dabar koordinatorius prašom. Toliau. Um, Ponas Preda. Labai ačiū, pirmininkė. Dėkoju Moldovos atstovui, kad jis yra čia. Moldova džiaugiasi pasirašytų susitarimu. Vladimiras Voroninas išsakė vairių pastabų apie naują vyriausybę. Kaipgi tai veikia tą proeuropietišką koaliciją? Aš taip pat norėčiau pakalbėti apie oligarchų vaidmenį politikoje, ypač pono Pohotniuk vaidmenį. Jūsų manimu, kokią rolę užima oligarchai politinėme gyvenime? Ar jie turėtų būti pašalinti iš visų politinių frakcijų? Ačiū. Dėkoju, ponas Demesmaker. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveikinu. Atvykusi jūs, ponė pirmininkė, Europos parlamentą, jūs labai sąžiningai parodėte, kokios yra problemos, jūs sakėte, kad žmonės yra nusivylę ir praradę pasitikėjimą. Dabar jums patrasinimo žodis. Mes puikiai prisimename Moldovą, kovojančią su korupcija, kovojančią už demokratinių vertybių įgyvendinimą. Mes puikiai matėme jūsų žygį Europos linkui. Europos Sąjunga neturi išnykti iš žmonių širdžių Moldovoje. Dėl to noriu paklausti dviejų dalykų. Ar kaip žiniasklaidoje pristatoma Moldovoje Europos Sąjunga? Ar ji nėra pristatoma labai negatyviai ir kokį vaidmenį vaidina Rusijos propaganda ir žiniasklaida? Galiausiai etninės mažumos. Galbūt tai yra tas klausimas, kuris taip pat galėtų būti įtrauktas į reformų darbo atvarkę. E dažnai žmonės nėra tikri dėl savo ateities ir grežiasi į Rusiją. Ar būtų galima nauja vyriausybėje suteikti žmonėms daugiau vilties, kad ta nauja vyriausybė būtų labiau įtrauki? Ar jums pavyko rusų embargo neigiamas pasiekmes sėkmingai atremti? Ar turite kažkokių sprendimų, kad galėtumėte to embargo neigiamą poveikį maksimaliai sumažinti? Vaisių ir dažovų prekybos rytyje ypač patyrėte didelių nuostolių. Ir kaip vyksta prekyba tarp jūsų šalies Europos Sąjungos, kalbant apie tradicinius produktus. Cimer, please. Gue. Gue. Pane Cimer. Labai ačiū. Jūs sakėte, kad jūsų tikslas yra kovoti su korupcija. Aš manau, kad tai yra puikus ir teisingas tikslas. Tačiau kas su ta korupcija kovos? Panašu, kad patys politikai yra įsivėlę į korupcijos atvejus, į bankininkystės skandalą. Norėčiau sužinoti, Ar yra kalbama apie skurdą darantis dėl vyriausybės? Žinome, kad Moldova yra viena iš vargingiausių šalių. Tai norėčiau sužinoti, kaip tai vertina politikai, nes tai būtent skurdo panaikinimas būtų viena iš jų pagrindinių užduočių. Toliau, teisminė sistema. Būtina atlikti reformą šioje srityje, kaip yra vertinami politiniai kaliniai. Ar yra tiesa, kad e, net šešerius metus gali kažkas dėl prevencinių tikslų būti kalinamas be jokio teismo, be jokio sprendimo? Kalbant apie rugsėjo 6 dieną, vyko procesai tuomet protestai tuomet ir labai daug žmonių buvo sulaikyti. Tarp jų buvo ir Moldovos delegatas. Tuo tarpu Europos taryba skatina vyriausybę paleisti tuos kalinius. Kaip jūs tai vertinate? Ačiū. Dėkoju, panas Kaza. Ačiū, ponė pirmininkė. Praėjusiais metais Moldovoje vyko rinkimai ir euroskeptikai gavo 22 vietas, tai tapo didžiausia parlamentinė frakcija, tačiau jie nesugebėjo suformuoti daugumos. Po to mes matėme, kad buvo pasirašytas asociacijos susitarimas, o E, Kišiniove e, vyko protestai dėl tų glūdesnių ryšių su Europos Sąjunga. Apklausa rodo, kad tik tai 30 procentai Moldovos gyventojų pasisako už prisijungimą prie Europos Sąjungos 2007 metais tie skaičiai buvo kur kas didesni. Aš noriu užduoti klausimą, ar Moldovos vyriausybė E, mato, kad e, tiek daug žmonių nepritarė prisijungimui prie Europos Sąjungos. E, Junkeris taip pat sakė, kad per ateinančius penkerius metus nebus plečiama ES. Ar yra užtikrinamos tinkamos konsultacijos su Moldovos žmonėmis, ar bus tai daroma, jei bus nuspręsta jungtis? Dėkoju dabar, pana Šulcis. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju iš jūsų pastabas. Beveik prieš tris savaitės vyko antrasis priekybos komiteto posėdis, kurio metu e, buvo analizuojamas e, laisvosios priekybos susitarimas ir dabartinė situacija. E, dabar taip pat yra analizuojamas naujas teisės aktas, kuriame numatomi papildomi saugikliai. Jūs kalbėjote apie reformas politinėje ir teisminėje srityje. Galbūt galėtumėte plačiau paaiškinti, kaip jūs numatote tolesnį įgyvendinimo procesą. Nes e, kai kurie laisvosios prekybos susitarimo aspektai dar nebuvo įgyvendinti. Kalbėdami apie tolesnius žingsnius, mes turime būti e, susidarę vaizdą apie bendrą situaciją, nes tai daro poveikį ir mokesčių mokėtojams ES ir taip pat jūsų šalies piliečiams. Mes norime prisidėti prie sklandaus jūsų šalies ekonominio ir kitokio vystimosi. Ačiū. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį pirmininkui Kandu. Jis pasistengs apibendrinti atsakymus jūsų klausimus 5 ar 6 minutės. Labai ačiū, pasistengsiu kalbėti kiek įmanoma trumpiau. Labai ačiū už jūsų klausimus. Aš tik norėčiau pabrėžti vieną labai svarbų dalyką. Mes labai laukiame ir labai vertiname Europos parlamento paramą jūs e, teikite mums e, paramą ir siekiant asociacijos susitarimo ir laisvosios prekybos susitarimo ir e, vizų supaprastinimo režimo. Dabar mes laukiame jūsų paramos vykdant tolesnės būtinas reformas. Kalbant apie laisvosios prekybos susitarimą, jau maždaug 15 procentų susitarimo jau yra įgyvendinta. Bet kalbant apie asociacijos susitarimą ir laisvosios priekybos susitarimą, tai jau nebėra užsienio e, reikalų sritis, tai yra mūsų šalies vidaus reikalas. Mes tenksimės nacionaliniu lygiu konsoliduoti savo pastangas. Įsteigsime Europos integracijos ministeriją kuri suvienės visų institucijų pastangas tam, kad būtų įgyvendintas laisvosios prekybos susitarimas. E, pavyzdžiui, e, pirmą kartą per mūsų trumpą istoriją e, parlamente numatomas prioritetas dėl laisvosios prekybos susitarimų ir mes žinome, kas bus daroma per kiekvieną sesiją, žinome, kokie yra galutiniai terminai, bus atsakingos ministerijos, bus atsakingi uh, asmenys už to susitarimo įgyvendinimą ir už vėlavimus. Reikia nuveikti didžiulį darbą. Mes turime peržiūrėti įstatymus ir juos įgyvendinti. Tai nebus paprasta. Dabar į parlamento darbo tvarkę yra įtrauktos diskusijos dėl naujo elektros, dujų, energetikos įstatymo. Taip mes siekiame priartėti prie antrojo ir trečiojo ES energetikos paketo. Mes mobilizuosime savo paėgas nacionaliniu lygmeniu. Kalbant apie apklausas ir ES patikimumą, pasitikėjimą ES. Tų problemų kyla dėl to, kad mes netinkamai gyvendiname reformas ir taip pat dėl Rusijos propagandos. Taip buvo prarasti Moldovos piliečiai remiantis prisijungimą. Taip nutiko dėl mūsų klaidų ir dėl Rusijos propagandos. Jūs paminėjote, kad Labai svarbi yra žiniasklaida, klausite, kokį poveikį turi Rusijos kanalai. Tas poveikis yra labai didelis. Daugiau nei pusė kanalo Moldovoje yra Rusijos kanalai. Nepamirškime ir regioninio konteksto Ukrainos ir kitų žmonės žiūri televizorių ir būtent iš ten gauna pagrindinės žinias tai juos labai veikia. Jei užduotumėte klausimą, kaip reikėtų su šiuo iššūkiu dorotis, tai atsakyčiau tik demokratiniu būdu. Mes negalime uždrausti Rusijos televizijos kanalų, taip pakenktume žodžio laisvai. Bet yra ir kitų priemonių. Visų pirma, mes galėtume paremti vietos kanalų kūrimą reikėtų įvairių pokalbių, e, laidų ir net e, vadinamosios socialinės reklamos. Visuomenė ir politikai bei parlamentas dabar diskutuoja apie įvairius teisės aktus. Visų pirma, reikia skaidrumo, kam priklauso žiniasklaidos E, kanalai, toliau reikia vystyti vietos žiniasklaidos priemonės tam, kad mes galėtume e, kovoti su Rusijos propaganda. Toliau Rusijos embargas. Moldovos gamintojams ir ypač ūkininkams, kuriuoms buvo toks žalingas Rusijos embargas, prireikė laiko, kad jie išnagrinėtų naujas rinkas. Jiems trūksta žinių, patirties, finansų. Mes čia kalbame apie 20 procentų palūkanas Moldovoje, jeigu yra įmama paskola. Lyginant su ES, tai yra didžiulės palūkons. Visgi žmonės greitai persiorientuoja nuo Rusijos rinkos į ES rinką. Labai svarbu teikti jiems visą įmanomą paramą, kad jie galėtų tai padaryti kaip įmanoma greičiau. Mažumos ir jų įtrauktis. Kaip žinote, šalies pietuose mes turime Gagozijos e, mažumą, mes stengiamės vystyti regioninius projektus Aš skatinu, kad parlamentas priimtų sprendimą. Tikiuosi, kad po dviejų savaičių tai bus patvirtinta. Mes norime, kad būtų užtikrintas bendradarbiavimas tarp Moldovos parlamento ir, ir Gagauzijos parlamento. Tai turi būti ir bendradarbiavimas įstatymos rytyje. Kolega klausė apie teisingumą ir apie sulaikymo trukmę. Kiek aš žinau, sulaikimas gali trukti tik tai 30 dienų, plus dar 30 dienų pratesimas. E, tikrai e, niekas nėra sulaikomas šešeriems metams be teisingo teismo. Jei žmogus sulaikomas, privalo vykti teismo procesas. Ta pati galima pasakyti ir apie Petrenko bylą. Europos taryba stebi šią situaciją. Mes, kaip politikai, taip pat stebime šią bylą. Visų pirma, reikia užtikrinti įstatymo viršienybę ir sąžiningą teismą. Buvo užduotas klausimas apie oligarchus ir apie poveikį institucijoms. Nesvarbu, koks tai asmuo, kokia jo pavardė, svarbiausios yra institucijos. Aš norėčiau dabar rumuniškai pakalbėti. Šiuo metu gerai tai ar blogai, dėja, mes nesugebėjome užtikrinti patikimų institucijų veikimo žmogiškasis faktorius institucijose daro mažiausią įtaką. Jei mes pasižiūrėtume į vakarus, pamatytume, kad institucijos, sistema, teisės aktai yra veiksmingi ir jų žmogiškasis faktorius neveikia. Tačiau kuo labiau į rytus einame, tuo labiau matome, kad ten žmogiškasis faktorius yra labai paveikus, labai dažnai yra viskas sutariama telefono skambučiu. Mes e, kūrėme institucijas ir sistemą bei teisės aktus, e, kurie veikia. Mes norime, kad jie veiktų ir oligarkai neturėtų to daryti įtakos. Dabar tai yra Moldovos prioritetas, tai yra įtraukta į parlamento darbo atvarkę. Mes turėtume kalbėti ne apie vieno žmogaus pakeitimą kitu. To žmonės gali veikti dar kiti asmenys. Mes norime pasiekti rezultatų nekeisdami visos sistemos. Mums tai yra labai svarbu privalome užtikrinti tas būtiniausias reformas, Tai yra tos laukiamiausios reformos, kurios ir užtikrins, kad institucijų neveiks žmogiškasis faktorius, įskaitant ir oligarchus. Kristianas Preida klausia apie galimą komunistų įsitraukimą į naują koaliciją. Aš esu iš naujos politikų kartos. Nuoširdžiai sakant, mane gazdina žodis komunistai, nes šis žodis turi labai daug asociacijų su praeitimi. Kai aš bendradarbiauju su kokia nors politinė partija, noriu būti tikras, kad jie laikosi asociacijos susitarimo, laisvosios prekybos susitarimo nuostatų ir visų vertybių, kurias mes kartu stengiamės skatinti. Šiuo metu parlamento dauguma leidžia užtikrinti vyriausybę be komunistų. Tačiau kitais metais man vėl kils nerimas, kai turėsime rinkti pirmininko kovo mėnesį, prezidento kovo mėnesį. Apklausos rodo, kad komunistų partija greičiausiai bus įsitraukusi. Reikės siekti kompromiso, kas turėtų tapti Moldovos Respublikos kandidatu į prezidentus. Tai gali būti ir asmuo iš akademinio pasaulio, tarkime, gal tai padėtų užtikrinti stabilumą. Tai galėtų būti pirmas žingsnis siekiant išspręsti šį iššūkį ir užtikrinti e, vyriausybę pagrįstą daugumą. Tai mūsų atsakomybė. visgi gali prireikti kompromiso tarp politinių partijų. To gali reikėti, kai mes rinksime prezidentą kovo mėnesį. Moldovoje prezidentą renka parlamentas ir tuo metu gali ištikti nauja krizė. Labai ačiū pirmininkė Kandu, dėkoju už šios apibendrinimus, dėkoju apie pristatytas e, numatomas reformas Moldovoje, o po dviejų minučių jau vyks balsavimas. Ačiū. Dear colleagues, I apologize. Gerbiami kolegos, atsiprašau, kad šiek tiek vėluojam, tačiau visą popietę e, buvo numatyta iki 6.30 labai smulkiai suplanuota ir šiek tiek vėluojame. Ponas Prėda norėjo dėl techninių aspektų pasakyti. Dėkui, ponas Prėda, dėkui, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų balsuosime daug ir keičiantis nuomonėmis įvyko toks nemalonus įvykis. E, vykstant diskusijai, ponios Lepen e, frakcijos narys užsienio reikalų ministrą pavadino, Grūzijos užsienio reikalų ministrą pavadino sukčium, niekšeliu. Tad e, norėčiau, kad šis klausimas būtų iškeltas ir aptartas specialiame posėdėje, kad būtų galima išteiškinti, ką daryti su ta frakcija, kuri nesilaiko nei procedūrų, nei laikosi kalbėjimo stiliaus priimtino Europos parlamentui. Ačiū, sako pirmininkas, mes visada esame už pagarbą tarp kolegų vieni kitiems. Gerbiami kolegos, turime daug balsavimo šiandien šią popietę, pradėsime dėl ginklų eksporto pranešimo, bendros pozicijos įgyvendinimo. E, pranešėjas yra ponas Butil Valero. Ar norėtumėte tarti žodį prieš balsavimą, kaip pranešėjas? Prašom, gerbama kolegė. Dėkoju. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, su kuriais vyko labai naudinga diskusija. Mes pasiekėme tų kompromisų, kurie tikiuosi padės suburti plačią daugumą, patvirtinant pranešimus. Iš tikrųjų labai svarbu, kad e, ginklų eksportas iš Europos vyktų tinkamai, kad ginklai nesirastų blogose rankose ir kad nebūtų atgriežti prieš mus, prieš Europos Sąjungą. Paskutinės tos atakos Beirute, Paryžiuje ir kaiminėse valstybėse rodo, kad problemų gali būti šioj srity. Mes turime skirtingas nuomonės ir požiūrius, tačiau Mums pavyko poziciją suartinti. Manau, kad visi galėsime susitarti dėl to, kas pasakyta dokumente. Saugumo situacija yra labai svarbus dalykas. E, turime atsižvelgti tai, kokį vaidmenį vaidina naujusios technologijos mūsų aptarimo srityje. Na, tikiuosi plataus konsensuso balsuojant dėl šio mano pranešimo. Dėkoju. Ačiū. Poniai Valero, sako pirmininkas, ir pradėsime balsuoti. Pirmasis kompromisas, kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Balsuosime dėl 28 pakeitimo. Kas už? Prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis kompromisas. Kas už? Prieš, susilaikė patvirtinta. 35. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 36. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 37. Pakeitimas už. Prieš susilaikė atmesta. Trečiasis kompromisas Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Penktas kompromisas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Šeštas kompromisas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 75 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 83 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devynesdešimtasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devynesdešimt pirmas už, prieš, susilaikė, atmesta. 92 už, prieš, susilaikė, Patvirtinta. 93 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 94 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dešimtasis kompromisas kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 99 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Šimtasis už prieš, susilaikė, atmesta. 101 už, prieš, susilaikė. Turime pasitikrinti dėl šio pakeitimo, nes balsai regis pasiskirsto daugmaž vienodai. Balsuome dėl 101. Patvirtinta. 11 kompromisas kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 107. Su žodiniu pakeitimu ketvirtuoju kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 108 už. Prieš. Susilaikė atmesta. 112 Tikrinamės dėl 108. Tikrinkime, sako pirmininkas, balsuom elektroniniu būdu. Jūs teisus, sako kolegos. Atsiprašau, sako pirmininkas, iš tiesų jau teisus buvau aš, nes šiaip patvirtinta. Atmetėme 108, dabar 112, kas už? Prieš susilaikė, atmesta. 111, kas už? Prieš susilaikė, atmesta. 110 už, prieš. Turim pasitikrinti dėl 110. Atmesta. 109. Atsiprašau, sako pirmininkas. 113. Turime balsuoti dėl 109 pasitaisų pirmininkas. Kas už? Prieš? Pas... Susilaikė atmesta. 113. Kas už? Prieš? susilaikė, turim pasitikrinti, nes vėl balsai pasiskirsti panašiai. Patvirtinta. 114. Kas už? Prieš. Susilaikė. Tikrinamės. Patvirtinta. 115. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 116. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 117. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 118. Už. Prieš susilaikė, patvirtinta. Dvyliktasis kompromisas kas už, prieš, susilaikė, turim pasitikrinti. Patvirtinta. 123. Kas už? 123. Kas už? Prieš? Patvirtinta. 13. Kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė patvirtinta. 128. Pakeitimas už? Prieš? Susilaikė patvirtinta. 14. Kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė patvirtinta. 134 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 135 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 136 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 137 už, prieš, susilaikė, atmesta. Penkioliktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šešioliktas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septynioliktas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuonioliktas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 154 už, prieš, susilaikė, atmesta. 155 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 156 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 157 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 158 už, prieš. Pasitikrinkime šio pakeitimo dėl 158. Patvirtinta. 19 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šitas 64 pakeitimas už žodinių penktųjų kas už, prieš, susilaikė, Patvirtinta. 20 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 168 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 169 už, prieš, susilaikė, atmesta. 170 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 171 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 21 kompromisas kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 176 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 177 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 178 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 179 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 180 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 181 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Konstatuojamų dalis, penktasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštasis pakeitimas nusinosios A dalies, kas už prieš susilaikė atmesta. Septintas, konstatuojant dalis AA, e, už prieš susilaikė patvirtinta. AB, nauja konstatuojama dalis, dešimtasis, kas už prieš susilaikė patvirtinta. B konstatuojamoji dalis. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvyliktasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 22 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 14 kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkim. Patvirtinta. 15. Už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime, nes ne visi kolegos kelia rankas, todėl turim pasitikrinti dėl 15 pakeitimo. D konstatuojamosios dalies. Patvirtinta. 23. Kompromisas kas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ant, antras pakeitimas, nurodomojosios 14 dalies, už, prieš, susilaikė patvirtinta. E, trečias pakeitimas, už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė patvirtinta. Pasitikrinkim, jeigu norite, sako pirmininkas. Patvirtinta, buvau teisus. Dabar žodinis pakeitimas numeris vienas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuojame dėl rezoliucijos projekto su pakeitimais. Balsuosime elektroniniu būdu. patvirtinta 50 kolegoms balsavo su, 6 prieš, 6 susilaikius. Sveikiname pranešėją ir dabar pereiname prie kito pranešimo. Dėl neteisėkros rezoliucijos, dėl susitarimo sudarimo, dėl partnerystės dėl, tarp ES ir valstybių narių ir Vietnamo socialistinės respublikos. Pone e, Barbara Lohbyr yra pranešėja šiuo klausimu, ar norėtumėte tarti žodį, gerbama kolegė? Ačiū, pirmininkė. Tiesiog norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams. E, vyko labai konstruktyvus bendradarbiavimas. Pavyko e, labai konstruktyviai susitarti dėl daugelio kompromisų. Ačiū. Ačiū labai. Pirmasis kompromisas, kas už? prieš susilaikę patvirtinta. Antrasis kompromisas kas už, prieš susilaikę patvirtinta. Keturiasdešimtasis pakeitimas kas už, prieš susilaikę patvirtinta. Keturiasdešimt antrasis pakeitimas kas už, prieš susilaikę patvirtinta. Keturiasdešimt penktasis kas už, prieš susilaikę atrodo atmesta, gal pasitikrinkime dėl šio pakeitimo. 45-ojo. Okay. Adopted. Patvirtintas. Balsuojame kartu dėl 46 ir 72 pakeitimų, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 50 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 51 kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta Atmesta. 52 kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 53 kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 54 kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 59 kas už. Prieš susilaikę. 59-asis, sakyčiau, atmestas. Pasitikrinkime dėl 59-ojo pakeitimo. 59-asis, prašom. 59. 59. 59-asis pakeitimas. Not covered. This is going to 50.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 Atsiprašau, sako pirmininkas, ne viskas aišku, atrodo, dėl 58-ojo dar turėsime balsuoti, kas už. Ar tikrai taip? Sekretariatas man sako, kad turėtume dėl 58-ojo dar balsuoti, taigi balsuojame. 58-asis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 63. Kas už? Prieš? Susilaikę? Patvirtinta. 64. Kas už? Prieš? Susilaikę? Patvirtinta. Dėl 64 norite pasitikrinti, prašom. The view is better from here. Iš čia geriau matyti. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 69. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. Šeštasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 76. pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Septintasis kompromisas kas už, prieš susilaikę patvirtinta. Aštuonisdešimtasis pakeitimas kas už, prieš susilaikę patvirtinta. Aštuntasis kompromisas kas už, prieš susilaikę patvirtinta. 83 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 9 kompromisas kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dešimtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 91 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 92 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 93 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 94. Balsuokime dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už. Prašom pakelti rankas. 94 pakeitimo antroji dalis. Prieš, susilaikė, Atrodo, kad atmesta, antro, atmesta antroji dalis 94 pakeitimo. 11 kompromisas, kas už, prieš, silaikę, patvirtinta. 97 pakeitimas, kas už, prieš, silaikę, patvirtinta. 100 kas už, prieš, silaikę, patvirtinta. 101 kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta Patvirtinta. Dvyliktasis kompromisas. Balsuojame dalimis. Kas už pirm, pirmąją dalį? Prieš. Susilaikę patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikę patvirtinta. 105 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. Tryliktasis kompromisas, kas už. I'm sorry, I'm sorry. I apologize. We need to vote on the... Atsiprašau, sako pirmininkas, tai reikia balsuoti dėl 106 pakeitimo, nes 105 nepritarta. 106 kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 13 kompromisas kas už? prieš, susilaikę, patvirtinta. 110. Kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 111. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 113. Kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 112. Kas už, prieš, susilaikę. Atrodo atmestas šis pakeitimas. Pasitikrinkime dėl 112 pakeitimo. One person hasn't voted. Vienas kažkas nebalsavo dar. Patvirtinta. 114 kas už, prieš susilaikę patvirtinta, 115 kas už, prieš sulaikę, sakyčiau, atmesta, bet niekas rankų nekelia, atrodo, ar pritarėm, kad atmesta, ar pastikrinkime, pastikrinkime. People are getting tired. Two less. Every check, one less. Vis vienu mažiau kiekvieną kartą, kai tikrinės patvirtinta penkių balsų persvara. 14 kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 119 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 120 kas už, prieš susilaikė atmesta. 121 kas už, prieš susilaikė Patvirtinta 122 kas už, prieš susilaikę. Patvirtinta 123 kas už, prieš susilaikę. Patvirtinta 124 kas už, prieš susilaikę. Patvirtinta 15 kompromisas kas už, prieš susilaikę. Patvirtinta 125 kas už, prieš susilaikę. Atmesta 130 kas už prieš susilaikę patvirtinta 132 kas už, prieš susilaikę patvirtinta 133 kas už, prieš susilaikę patvirtinta 134 kas už, prieš susilaikę priimta. Jeigu ponas Flankenstein pakelia ranką, turbūt čia visi kairiai taip pat balsuoja. Pasitikrinkime dėl 134. Yeah, okay. I was right. No. Buvau teisus, niekas rankos nekėlė. Įskyrus e, ponas Lenkenštain, taigi patvirtinta 135 kas už, prieš susilaikę patvirtinta 100. Ne. Pirmasis pakeitimas dėl šeštosios nurodomosios dalies kas už, prieš susilaikę patvirtinta, antrasis kas už, prieš susilaikę patvirtinta, trečiasis kas už, prieš susilaikę patvirtinta, ketvirtasis kas už, prieš susilaikę patvirtinta, penktasis kas už, prieš susilaikę patvirtinta, šeštasis kas už, prieš susilaikę patvirtinta, septintasis kas už, prieš susilaikę patvirtinta, aštuntasis kas už, prieš susilaikę patvirtinta, devintasis kas už, prieš susilaikę atmesta, dešimtasis kas už, prieš susilaikę atmesta. Vienuoliktasis kas už, prieš susilaikę, patvirtinta. Dvyliktasis kas už, prieš susilaikę, patvirtinta. Tryliktasis kas už, prieš susilaikę. Pastikrinkime dėl šio pakeitimo, nes ne visi kelia rankas. Prisimė. Close. Adopted. Baigiam balsuoti, patvirtinta, keturioliktasis kas už prieš, susilaikę, patvirtinta. Žodinis pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Šešioliktasis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Septynioliktasis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Aštuonioliktasis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Devynioliktasis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 20 kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 21 kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 16 kompromisas kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 27 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 17 kompromisas kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 31 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 32. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Elektroniniu būdu balsuojame dėl viso pranešimo projekto su pakeitimais. Has everybody voted? One person has... Ar visi balsavo? Vienas žmogus, atrodo, nebalsavo dar. Patvirtinta. Sveikiname ponę Lochbiller. Pereiname dabar prie kito punkto dėl ES ir Vietnamo susitarimo, kas už prieš patvirtinta. Ar, ar elektroniniu būdu turime balsuoti? Balsuokime taip pat elektroniškai, kad Vietnamas. E, rekomendacijos projektas dėl Vietnamo. Kas už? Prieš, prašom. Dėkuoju. Patvirtinta. Toliau yra ponios Kalnietės pranešimas dėl S ir Vietnamo pagrindų sustarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą. Sandra, puikiai parengtas dokumentas. Patvirtinta. Ačiū Sandrai. Toliau periname prie pranešimo projekto dėl padėties viduržėme jūros regione ir poreikio nustatyti holistinės požiūrį ir migraciją pranešėjas Dimitris Papadakis. Pone Papadakė, ar norėtumėte tarti žodį? Aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Norėtume įtraukti visus svarbiausius elementus. Ačiū. Ačiū, ponė Papadakės. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penkioliktas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šešioliktas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Aštuonioliktas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dvidešimt antras kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dvidešimt trečias kas už, prieš, susilaiko, atmesta priimta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 56. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 58. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, laiko priimta. 77 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 78 už, prieš, susilaiko, atmesta. 79 už, prieš, susilaiko, priimta. 81 už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Šimtas trečias, kas už, prieš, susilaiko, pri, atmesta. Šimtas ketvirtas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šimtas penktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaiko, atmesta priimta. Devintas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 124 už, prieš, susilaiko, atmesta. 127 už, prieš, susilaiko, atmesta. 128 už, prieš, susilaiko, atmesta. 129 už, prieš, susilaiko, atmesta atmesta. 130 už, prieš susilaiko atmesta. 10 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 11 už, prieš susilaiko priimta. 144 už, prieš susilaiko priimta. 146 už, prieš susilaiko priimta. 148 už, prieš susilaiko atmesta. 12 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 154 už, prieš, susilaiko, atmesta. 157 už, prieš, susilaiko, priimta. 13 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 163 už, prieš, susilaiko, priimta. 165 už, prieš, susilaiko, priimta. 166 už, prieš, susilaiko, priimta. 167 už, prieš, susilaiko, atmesta. Žodinis pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Antras žodinis pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias žodinis pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Balsuojame elektroniniu būdu dėl e, visos nuomonės su pakeitimais. Labai ačiū, sveikinu pono Papadakis. Ir dabar pereiname prie paskutinio pranešimo, tai yra metinė ataskaita dėl žmogaus teisų ir demokratijos pasaulyje 2014 metais ir ES politikos šioje srityje pranešėjas Kristianas Tampreda. Noriu padėkoti kitoms politinėms frakcijoms už bendradarbiavimą Pranešimas e, turėjo būti trumpas, aiškiai suprantamas. Būtent dėl to pasirašėme 48 kompromisus. Gaila, kad moterų reikalų komitetas, visam komitetas e, pateikė pakeitimus, kurie ilgesni už patį pranešimą. Na, turėjau su tuo tvarkytis. Dėkui. Thank you very much, Mr. Rapporteur. Labai ačiū, Pone pranešėjai, susikaupkime ir baigime darbą iki pusės 86 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 7 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 8 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 96 už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Priimta. 97. Už, prieš, susilaiko, priimta. 98 už. Priimtas 97 ir 98, 99 už, prieš, susilaiko. Nekeliate rankų tai turiu pasitikėti pono Flankensteinu arba paprašyti jūsų dar kartą. 99 už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. 99 balsuokime elektroniniu būdu. Taigi, priimta. 101 už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Priimta. 112 už, prieš. 102 pasitaiso. Už, prieš, susilaiko, priimta. 103 už, prieš, susilaiko, priimta. 104 už, prieš, susilaiko, priimta. 105 už, prieš, susilaiko, atmesta. 106 už, prieš, susilaiko, atmesta. 107 už, prieš, susilaiko, priimta. 108 už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Šimtas vienuoliktas už, prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 115 komprom... E, pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 116 už, prieš, susilaiko priimta. 119 už, prieš, susilaiko atmesta. 120 už, prieš, susilaiko priimta. 11 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 125 už, prieš, susilaiko priimta. 126 už, prieš, susilaiko priimta. 128 už, prieš, susilaiko, priimta. 12 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 133 už, prieš, susilaiko, priimta. 13 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 14 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 138 už, prieš, susilaiko priimta. 15 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 143 už, prieš, susilaiko priimta. 16 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 149 už, prieš, susilaiko priimta. 150 už, prieš, susilaiko priimta. 17 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 156 už, prieš, susilaiko. Pasitikinkime 156 elektroniniu būdu. 156. 156. Nekėlėte rankų. 157 už, prieš, susilaiko, priimta. 18 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 162 už, prieš, susilaiko, priimta. 163 už, prieš, susilaiko, priimta. 164 už, prieš, susilaiko, priimta. 19 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 169 už, prieš, susilaiko, priimta. 20 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 198 balsavimas dalimis, pirmoji dalis už, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, antroji dalis atkrenta, atsiprašau. Trečioji dalis, dėl jos turime balsuoti, ar ne? 198, trečioji dalis. 198, trečioji dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. Jūs nekeliate rankų, labai sunku man. Balsuokime elektroniniu būdu 198 pakeitimo trečioji dalis. Atmesta. Buvau teisus. 173 už, prieš, susilaiko, priimta. 174 už, prieš, susilaiko, priimta. 175 už, prieš, susilaiko, atmesta. 21 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 22 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 183 už, prieš, susilaiko, atmesta. 184 už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime 184. priimta. 23 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 24 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 125 už, prieš, susilaiko, priimta. 195. 199 už, prieš, susilaiko, pri, atmesta. 26 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 208 už, prieš, susilaiko, priimta. 27 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 214 už, prieš, susilaiko, priimta. 215. Pasitikrinkime. Atmesta. Du šimtai penkioliktas balsavimas dalimis pirmoji dalis. Už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis. Už, prieš, pasitikrinkime. Atmesta. 222. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 223. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 224. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 225. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 226. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 227. Už prieš, susilaiko, atmesta. 228 už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Priimta. 229 už, prieš, susilaiko, Prašau kelti rankas, nes kitu atveju turiu tikrintis elektroniniu būdu. 229. 229. Trys žmonės nebalsavo. Balsavimas baigtas. Už 34 priimta. 230 už prieš susilaiko priimta. 231 už, prieš susilaiko priimta. 232 už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime. 232. Atmesta. 237 už, 237 už, prieš Atsiprašau. Pono Predos pakeitimas, turime dėl jo balsuoti. 233 už. 233 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Dabar 237 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 238 su žodiniu pirmoji pakeitimu už, prieš, susilaiko, priimta. 239 už, prieš, susilaiko, priimta. 28 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 245 už, prieš, susilaiko, priimta. 29 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 256 už, prieš, susilaiko, atmesta. 257 už, prieš, susilaiko. Atrodo, kad priimta, bet pasitikrinkime. 257. Atmesta. 258 už, prieš, susilaiko, atmesta. 259 balsavimas dalimis, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. 30 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 2, 6, 2, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. Priimta. 31 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 266 už, prieš, susilaiko, priimta. 32 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 2, 7, 1 už, prieš, susilaiko, priimta. 2, 7, 2 už, prieš, susilaiko, priimta. 2, 7, 3 už, prieš, susilaiko, priimta. 2, 7, 4 už, prieš, susilaiko, priimta. 33 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 283 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 287 už, prieš, susilaiko, priimta. 34 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 35 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 307 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 36 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 37 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 314 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 315 už, prieš, susilaiko, priimta. 317 už, prieš, susilaiko, priimta. 38 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 322 kas už, prieš, susilaiko priimta. 323 už, prieš, susilaiko priimta. 324 už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. Thank you. rejected. 320. 325. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 326. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 327. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 39 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 336 pakeitimas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 337 už, prieš susilaikė patvirtinta. 40 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 340 už, prieš susilaikė patvirtinta. 341 už, prieš susilaikė patvirtinta. 342 už, prieš susilaikė patvirtinta 343 už, prieš susilaikė patvirtinta 345 už, prieš susilaikė Tikrinamės. Patvirtinta. 346 už. Vėl tikrinamės elektroniniu būdu. Dėl 346. Baigime balsuoti. Atmesta. Vieno balso persvara. 41 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 42 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 43 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 363 už, prieš susilaikė patvirtinta. 364 už, prieš susilaikė patvirtinta. 44 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 370 už, prieš. Balsuojam dėl 370 už, prieš susilaikė atmesta. 331 už, prieš, atmesta. 332 už, prieš, atmesta. 45 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 377 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 378 už, prieš, susilaikė, atmesta. 379 už, prieš, susilaikė, patvirtinta patvirtinta 380 už, prieš susilaikė patvirtinta 382 už, prieš susilaikė. Tikrinamės dėl 382. Atmesta. 46 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 384 už, prieš susilaikė patvirtinta 385 už, prieš susilaikė patvirtinta 389 už, prieš susilaikė patvirtinta 47 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta 400 pakeitimas kas už, prieš susilaikė patvirtinta 405 kas už, prieš susilaikė patvirtinta 407 už, prieš, susilaikė, tikrinamės dėl 407. Atmesta vieno balso persvara, 408 už, prieš, susilaikė, tikrinamės. Dėl 408. patvirtinta. 409 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 410 už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 411 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 412 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 413 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 414 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 48 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 31 pakeitimas konstatuojami dalis A už prieš susilaikė atmesta. 32 už prieš susilaikė patvirtinta. 34. 33 už prieš susilaikė. Turim pasitikrinti dėl 33. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 34 už, prieš, susilaikė. Regis patvirtinta, bet jūs nekeliat rankų, todėl turim tikrintis. Pavargom, reikia pertraukos, sako pirmininkas. 35. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 36. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 37. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 38. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Pirmasis kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 41 pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta, 42 už, prieš susilaikė patvirtinta, antrasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta, 48 už, prieš susilaikė atmesta, 49 už, prieš susilaikė patvirtinta, 50 už, prieš susilaikė patvirtinta, 51 už, prieš susilaikė Tikrinamės dėl 51. Atmesta. Balsams susiskaičius po lygiai. 52 pakeitimas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 53 už, prieš susilaikė. Tikrinamės dėl 53. Patvirtinta vieno balso persvara 54. Už. Prieš. Susilaikė. Socialistai ir balsuoja dėl 54. Ką jie mano šį pakeitimą? Pakartokim. 54 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 55 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 56 už prieš susilaikė patvirtinta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš patvirtinta. 61 pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. 62. 61. Tikrinamės elektroniniu būdu. Patvirtinta. 62. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 66 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 67 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 70 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 71 už prieš susilaikė patvirtinta, 72 už, prieš susilaikė patvirtinta, 73 už, prieš susilaikė patvirtinta, 5 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta, 79 už, prieš susilaikė atmesta, 80 už, prieš susilaikė patvirtinta, 81 už, prieš susilaikė patvirtinta, 82 už, prieš susilaikė patvirtinta, 83 už, prieš susilaikė atmesta, 84 už, prieš susilaikė patvirtinta, 85 už, prieš susilaikė atmesta. Atsiprašau, sako pirmininkas, patvirtinta, 86 už, prieš susilaikė patvirtinta. Pirmasis pakeitimas, nurodomoji dalis, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Antrasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Trečiasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtas už, prieš susilaikė patvirtinta. Penktas už, patvirtinta. Šeštas. Kas už? Patvirtinta. Septintas. Už, patvirtinta. Aštuntas. Kas už? Patvirtinta. Devintas už, patvirtinta. Dešimtas. Kas už? Patvirtinta. Vienuoliktas už, patvirtinta 12 už, patvirtinta 13 už, patvirtinta 14 už, patvirtinta 15 už, patvirtinta 16 taip pat, 17 už, patvirtinta 18, patvirtinta 19, taip pat patvirtintas 20 e, už, patvirtinta 21 už, patvirtinta 22 už, Kokį norėtumėt pasitikrinti, klausė pirmininkas. Kas už 20? -ai? Prieš? Tikrinamės elektroniniu būdu. Tikrinamės elektroniniu būdu dėl 20 pakeitimo. Patvirtinta. 21. Už. Prieš patvirtinta 22 už, prieš, atmesta 23 už, prieš, patvirtinta 24. Tikriname 23, sako pirmininkas. Patvirtinta. 24 kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 25 kas už, prieš patvirtintas, 26 už, prieš atmesta. 27 už, prieš atmesta, 28 už, prieš tikrinamės dėl 28. atmesta. 29 už, prieš, susilaikė, atmesta. 30 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuosime dėl deve nuomonės. Pirmasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias už, prieš, patvirtinta. Penktas už, prieš, patvirtinta. Šeštas už, patvirtinta. Septintas. Atsibalsume dėl pirmosios dalies, nes yra dvi dalis. Tas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkim. Dėl 7 antrosios dalies. patvirtinta dviejų balsų persvara. Deve... Aštuoni atkrenta. Ar galime balsuoti nuo 9 iki 9.12 blokų už visus pakeitimus? Ta darysime elektroniniu būdu, sako pirmininkas. Atmesta. FEM nuomonė 28 už, prieš, susilaikė. Socialistai vėl rankų nekelia. Patvirtinta. 29 kas už. Patvirtinta. 30 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 31 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 33 už patvirtinta, 38 už, patvirtinta, 42 už, patvirtinta, 44 už, patvirtinta, 45 už, patvirtinta, 47. Atkrenta, 50 už, patvirtinta, 51 už, patvirtinta, 53 53. Dėl, to, dėl jo balsuojame. Už, prieš, patvirtinta. 54. Už, prieš, patvirtinta. 59. Balsuosime dėl dviejų skirų dalių. Dabar dėl pirmosios, kas už, prieš, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Trečioji dalis už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtoji už, prieš susilaikė patvirtinta, penktoji už prieš patvirtinta. Dabar vėl siūloma balsuoti bloku nuo FAM 1 iki pat pabaigos, jeigu sutinkate kolegos. Balsuosime elektroniniu būdu. Atmesta. Dabar balsuosime elektroniniu būdu dėl rezoliucijos projekto su pakeitimais. Kažkas nebalsuoja. O čia svarbiausias balsavimas. Sveikiname poną Prėdą, patvirtintas tomorrow? We no. When is it? Wednesday. Uh, we meet Wednesday at 11.30. Very much for your patience, please. Ačiū už kantrybę. Turime neįlinį posėdį trečiadienį 11 valandą. Susitiksime su komisaru Han ir Mogherini. Trečiadienį 11 valandą. Ačiū visiems.